Kolegos, siūlau pradėti vėl darbą, kad neuždėlstume ir nereiktų vertėjams viršvalandžių dirbti. Tai yra vis tik tai svarbu. Ir pereinam prie 13 punkto. Pradedame iš naujo diskusiją dėl e, Europos fondams taikytinų nu- bendrųjų nuostatų reglamento panaikinimo nuomonės referentas Adam Kūza. Turiu galvoje reglamentą numeris 1083-2006 metų. E, apie tekstą kalbėsime bendriau, naudodami apibūdinimą CPR. Šis reglamentas yra sutrumpintai vadinamas CPR. Pranešėjai žodis. Köszönöm a szót, elnök asszony. Újból bet... Ačiū, kad sutikite žodį, ponė pirmininkė. Dar kartą priminsiu jums apie naujausius procesus, kurie vyko pastaruoju metu. Kaip gerbim kolegos Tabučiuntė, regionų plėtros komitete mes apturėjome trialogą neoficialioje struktūroje. Ir tai vyksta jau tris metų ketvirčius, kartą per savaitę mes vis uh, pratėsėme vykstančias darybas dėl bendrų nuostatų reglamento. Laikydamėse procedūrinių taisyklių, užimtumo komitetas dabar e, irgi turi tam tikrų bendrų galiojimų nagrinėti šią temą. Ir štai visai neseniai, prieš porą savaičių, regi komitete buvo pateiktas galutinis pranešimo variantas ir pasiūlytas tvirtinti. Ir tai turėtų būti pagrindas galtiniam sutarimui, nors esama tam tikrų dalių, kurios dar ne baigtos nagrinėti. Nežinote, koks tai buvo ilgas ir varginantis darybų procesas. Mes gynėme žimtumo komiteto poziciją ir mes norime įtraukti čia mūsų pačių e, pateiktų pakeitimų. Taigi prieš komentuodamas smulkmenas, norėčiau papasakoti, kad e, mandatas arba įgaliojimai yra išduotas regi komitetui. Na ir be abejo, aš turėjau priimti domėn tą aplinkybę nors esame tam tikrų pastraipų, kurios priklauso bendrai kompetencijai. O tai reiškia, kad mes savo komitete irgi galėjome parengti nuomonę to klausimo. Na ir leiskite, pamėginti man dabar apibendrinti visą tai keliais žodžiais. Nuomonėje vienas iš pirmųjų tikslų, iš pirminių tikslų, buvo užtikrinti, kad kalbant apie reikiamus fondus, kalbant apie lėšų įsavinimą, e, būtų taikoma paprastesnė procedūra. Na ir aš gyniau mūsų poziciją. Iš pradžių tekstas buvo 130 puslapį, vėliau jis buvo išplėstas iki 300 puslapį ir čia jau procesai, kur aš negalėjau kontroliuoti. Daugybė pakeitimų pateikė ir mūsų komitetas. Mes norėjome užtikrinti, kad procedūra taptų tikslesnė. Ir jeigu vėlgi įsiskaitysite į bendrasias mokėjimo taisyklės, e, pamatytumėte, kad iš tikrųjų taisyklės ten gerokai išplėstos. Taip pat patį būtų galim pasakyti apie deleguotus aktus. Procedūra tapo gana griozdiška. Kita vertus, jinai tapo griežtesnė ir aiškesnė. Ir norėčiau tai pailustruoti pavyzdžių. Komisija turi partnerystės susitarimus, kuriuose numatyti, bet jau pagal pirminį pasiūlymą, trijų mėnesių laikotarpį. E, kompromisinis sutarimas buvo keturiems mėnesiams. Ir Kitas dalykas, kitas aspektas, kad naudos gavėjai, tai yra tie žmonės, kurie jau naudoja fondų lėšas, nes jas gauna per fondus, turi turėti procedūras, kurios irgi būtų paprastesnės. E, šie aspektai traukti į tekstą. Regi komitetas pasiūlė labai panašų sprendimą. Ir jeigu mes dabar e, pažvelgtumėm, kaip yra įtraukiami pilietinės e, visuomenės atstovai, e, kas yra mums labai svarbu, mums pavyko irgi pasiekti savo tikslų, kadangi, pavyzdžiui, jeigu perskaitytumėte penktą e, bendrų nuostatų reglamento pastraipą, iš tikrųjų tai yra geresnė versija negu pirminė. E, kompeten, komisijos kompetencijos sritis taip pat buvo aiškiau apibriešta. Taigi galima būtų apibendrintai pasakyti, kad mes pasiekėme sėkmės. E, buvo išbraukta taip pat nuostata dėl 5 e, procentų rezervo pagal rezultatus. Mes norėjome išbrauktos 5 procentus, tačiau galų gale procentai liko tekste. Europos parlamento e, vaidmo buvo labai sunkus, iš tikrųjų buvo sunku nepalūšti ir e, dabar, skaitant komisijos pasiūlymą, matome, kad jie turėjo parengti ataskaitą parlamentui, kur būtų apžvelgiamas partnerystės kontrakto vykdymas. Uh, Visi tie dalykai, kuriuos e, aš kėliau, atitiko mūsų parengtą nuomonę, mūsų parengtą poziciją ir man pavyko juos įtraukti ir į komiteto tekstą, bet yra dar trys papildomi aspektai, kuriuos norėčiau paminėti. Tai yra vietos vystimosi strategijos ir atinkami sprendimai susijęs tuo. Čia yra dvi proceso pusės. Viena vertus, tai yra valstybė, kita vertus vietinės interesų grupės. Ir mes nenorėtumėm, kad kažkuri iš tų dviejų šalių įgytų dominuojantį vaidmenį. Taigi mes kalbėjome apie 49 procentus. Tai reikštų, kad ne viena iš tų dviejų uh, šalių neturės ypatingos persvaros, negalės dominuoti procese ir tai turėtų prisidėti prie procedūrų sėkmės. Dar yra vienas naujas elementas, tai yra žemės pirkimas. Šis elementas irgi buvo įtrauktas Ir tai buvo didžiulis trūkumas ankstesnėme septyniarių metų laikotarpyje, dabar šitas trūkumas ištaisytas. Ir mano paskutinė pastaba, baigiant, yra štai kokia. Tai be neįdomiausia dalis. Trimis atvejais, trimis progomis mes darėjomės dėl šių dalykų. Kalbu apie 84 pastraipą, Europos socialinį fondą. Čia kalbam apie minimalų, kažkokį procentą, minimalę dalį šio fondo. Mes siūlėme, kad minimas turėtų būti 25 procentai, plus dar turėtų būti nulankyta, numatyta tam tikra lankstumo struktūra, lankstumo mechanizmas. Socialinis fondas bus kita tema, kurią teks nuodugniai nagrinėti ir akivaizdu, kad e, čia kalbame būtent apie tos 25 procentus, taigi nuomonė mes per visą trilogo procesą ir mėginome laikyti šios skaičius. E, pastaruoju metu procesas pagreitėjo, nes iš pradžio taryba apskaitai šį klausimą blokavo, tačiau dabar atrodo jie pajudėjo į priekį, ledai pajudėjo ir e, dabar artėjama link kompromiso. Nežinau, kokia bus galutinė susitarimo forma ir turinys neaišku, kurie linkme dabar pasukome, kadangi yra dar daug neįspręstų klausimų. Taigi panašu, kad taryba yra linkusi dėrėtis dėl 25 procentų, tačiau gali būti tam tikrų e, finansinių metodų arba kažkokiu tai teminių krypčių, kurios gali būti su to susijėtos. Ir tai galbūt gali leis padidinti tą 25 procentų ribą. Kaip žinote, kompromisas buvo pateiktas svarstyti prieš keletą savaičių. Mes žimtumo komitete savo nuomonę pareiškėme. Komiteto pirmininkas taip pat dalyvavo darybose ir buvo parengtas raštas. Jisai su trijų mūsų narių parašais buvo pasiūstas regionės plėtros komitetui. Ir aš buvau vienas iš pasirašyšių ir mes čia aiškiai išdėstėme e, užimtumo komiteto poziciją. Gal ir nepavyks iki pabaigos išsaugoti savo pozicijų, kadangi gali nepavykti išsaugoti 25 procentų ribos, bet galbūt bus rastas koks nors techninis sprendimas, kuris e, galutiniam rezultate vis tiek leistų pasiekti 25 procentų ribą. Atrodo, taryba pagaliau suvokė, kiek Europos parlamentui svarbi yra šita tema ir jie dabar mėgina rasti kompromisą, kuris būtų primtinas. Komisija analizuoja skaičius ir mėgina pasiūlyti geriausią sprendimą. Na, ir e, aš, aišku, irgi nekantriai lauksiu kolegų nuomonių bei pasisakymų. Kadangi uh, e, dėrybų komanda e, iš dalies e, yra čia. Aš manau, kad mes galim organizuoti bendrą diskusiją apie 13 ir 14 klausimus, kur galima apie Europos socialinį fondą. Taip mes galėsime globaliau vertinti temą, kuri, temas, kurios mums labai rūpi. Mes kaip socialinių reikalų komitetas E, tuo norim pasirūpinti. Dabar suteikšu žodį poniai Šartie, kuri pasakys, kiek yra pasiekta dėrybose dėl e, Europos socialinio fondo reglamento dėrybos vyksta su taryba. Prašom. E, merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar vakare vyko mūsų paskutinis trilogas su pirmininkaujančia Airija. Noriu aiškiai pasakyti, kad tai nėra paskutinis trilogas, bet tai yra paskutinis trilogas su pirmininkančia Airija. Bandėme e, iki galo gerai koordinuoti dėrybę su šia šalimi. Tai padaryti nebuvo lengva. Du paskutinieji trilogai, trialogai buvo pagristi e, dėrybomis dėl e, rediklių dėl e, indikacinių skaičių. Ir jūs, ponė pirmininkė, turbūt žinote, koks sudėtingas bus tas darbas, nes mes e, rengdami rodiklių e, kriterijų supratome, kad nėra taip lengva, nenorėjome rašyti nei vieno neigiamo kriterijus, e, kuris neleistų išmatuoti sunkumų. E, galvojome tik tai apie pozityvesias pusės Nors e, paskui galvojame, kad paskui dedukcijos principų būtų galima išvesti e, sprendimus e, tam tikroms problemams. Ir Europos socialinis fondas tokiu būdu galbūt irgi galėtų būti sutvarkytas. Kita problema, su kuria susidūrėme nagrinėdami rodiklius. Santykis tarp ESF ir jaunimo užimtumo iniciatyvos mes puikiai matėme, kad ESF rėmose yra labai daug erdvės palikta jaunimo garantijai, o e, santykis tarp jaunimo žimtumo iniciatyvos ir jaunimo garantijos yra toli gražu e, neaiškus ir neakivaizdus. Ir todėl mes pradėjome kalbėti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva yra labiau politinis, uh, projektas, o mes norime tokių rodiklių, kurie leistų tą politiką išmatuoti, įvertinti konkrečiai. Ir dabar matome, kad neužtenka turėti vien tik tai kažkokių miglotų ženklų e, šioje srityje. Manau, kad mes galėtume išlaikyti dviejų paskutinių trilogų dvasę, kad ir kaip ten bebūtų, mums pavyko suformuoti poziciją dėl visų rodiklių, e, kurie yra nustatyti iki šiol, bet aišku, dar lieka nemažai darbo, e, kurį tęsime su pirmininkaujančia Lietuva. Ir dabartinėme etape mes pasiūlėme, kad e, būtų du kartus užmėgstas e, kontaktas su nauja pirmininkaujančia šalimi ir tai būtų galima padaryti arba Strasbūrė Liepos 4 dieną arba, arba Liepos 10 dieną Bruselėje. Kalbant apie e, bendrasias dėrybas dėl Europos socialinio fondo minimalios dalies. Ir čia mes susidūrėme su dideliais dėrybiniais sunkumais. Kolegas Koša jau aiškiai pasakė, e, kad e, visi griežtai laikomės 25 procentų pozicijos dėrybose, o dėrybose kitas pusės girdėjome prieštaraujant labai smarkiai 25 procentams. Pirmiausia, tarp priešininkų buvo taryba. Ir mums e, dėrybų komandai nepavyko Europos parlamento lygmenių priimti griežtą sprendimą ir poziciją dėl šio klausimo. Žiūrėsim, kaip bus. E, techniniai sprendimai, e, apie kuriuos kalbėjo Adamas Koša, mums, mus toli gražu, mūsų toli gražu netenkina. Negalime e, sakyti, kad nematome, jog siekiant 25 procentų minimalios dalies, vienas iš techninių sprendimų būtų e, pasinaudoti FEDE ir e, rasti socialinio palengvinimo būdų, kad būtų pasiektas 27 procentų skaičius. Vadinasi, dabar kalbame dažniau apie ESF e griežtai tik apie jį, bet kad papildytume ESE e, e dar e, regionų plėtros fondų, tai reikėtų <clears throat> dar tų 25 procentų. Taigi mūsų dėrybų komanda elgėsi taip, kaip jai leido įgaliojimai, kuriuos jūs patys suteikėte, mandatas suteiktas dėryboms. Kita vertus, mes e, e, nuo pat 89 dalies kalbame apie tai, kaip Europos socialinis fondas yra susijęs su regionų plėtros fondu. Ir aš norėčiau dabar pabrėžti, e, kad nuo 89 iki 93 metų Europos socialinis fondas sudarė 40 procentų regionų plėtros fondo, o 2007-2013 metais jis sudarė tik 28 procentus regionų plėtros fondo. Taigi, greta krizės, su kuria mes visi e, susidurėme nuo pat 2008 metų, dar atsirado poreikis didinti socialinę glau, sanglaudą. Ir e, Mes dabar nesugebame e, papildyti Europos socialinio fondo, Europos regionų plėtros fondo lėšomis, nes atrodo, kad tuo nėra suinteresuotos atitinkamos instancijos socialinės anglaudos labai. Taigi dėrybų komandoje mes tarpusavėje radom sprendimą ir aš dabar norėčiau pasakyti, kad ESF yra numatyta dalis e, padėti e, labiausiai e, nuskurdusiems žmonėms, paremti tą specialiai tam skirtą fondą. Ir aš galiu pasakyti, kad taip pat atkreipiame dėmesį į tą faktą, kad sanglaudos politikoje yra visos uh, E, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės įtrauktos. Todėl gali būti, kad reikės ieškoti naujo procento, kuris bus rezervuotas socialiniai sanglaudai. Taigi, ponė pirmininkė, labai trumpai mūsų dėrybų būklė yra tokia. Galbūt e, mes e, pasiliekame tam tikrą judėjimo laisvę, bet galiu visų esančių politinių frakcijų parlamentarus patikinti, kad jūs tikrai mums suteikėte aišku mandatą, mes jo neperžingsime, mes jo laikysimės, padėtis yra itin sudėtinga, ypač palaikant ryšį su taryba ir dėrybos su pirmininkaujančia Airija nebuvo visiškai lengvos. Tiksliau, visai nebuvo lengvos. Tačiau mes e, dabar uh, pas, pasiliekame su tam tikrų krūvių, darbo krūvių, apie kurį aš jums kalbėjau. Ponas Gutierės. Sí, pues gracias a los dos ponentes por la información. Ačiū. Ačiū ir abiem pranešėjom už informaciją pateiktą apie vykstančias dėrybas. Na, aš norėčiau paprašyti iš tikrųjų susikoncentruoti į tai, kas yra svarbiausia. Dėl abiejų dokumentų mes jau nekartą kalbėjome, bet tai, kas mums yra svarbiausia, apie tai dar turime gerai pasvarstyti. Pirmiausia, ponui Kosai noriu pasakyti, kad mes turim jausti savo stiprybę. Dėrybos vyksta su taryba, bet vyksta dėrybos ir su kartu su mūsų regionų komitetu. Ar jūs pasisakote už tos 25 procentus rezervo? Ar tai yra komiteto pozicija? Juk mes daugelį pranešimų ir rezoliucijų priimtų plenarinėme posėdėje pasisakėme už tai. Tai yra viso parlamento pozicija, tai nėra pozicija, kuri yra būdinga tik tai mūsų komitetui ir jinai prieštarauja, sakykime, regionų komiteto pozicijai. Tai netiesa, tai yra bendra mūsų pozicija. Socialinio fondo reikšmė, lyginant su kitais fondais, su anglaudos fondais, mažėja. Taip, tai tiesa. Kova su skurdu, su socialinė atskirtimi atitinkamai negali būti finansuojama, nes čia nėra jokio pateisinimo, kodėl mes turėtume mažinti lėšas šiems, šioms reikmėms artimiausioje finansinėje programoje. Jūs sakėte, kad tam tikri instrumentai patenka į socialinio fondo apriepti jaunimo garantiją bei e, labiausiai pažydžiamų asmenų paramos fondas turėtų patekti į šią apriepti. 6,5 milijonų eurų atitinkamai sumažėja tiesioginiai fondo veiklai Taigi mes norime paprašyti jūsų išlaikyti kietą poziciją ir laikytis tikrai ne tik tai to, ką mes priėmėme komitete, bet ir tos pozicijos, kuri yra priimta viso parlamento vardu. Kitas dalykas, noriu paklausti dėl, dėl lėšų perkelimo galimybės iš vieno fondo į kitą. Dėrybose kalbama tikriausiai apie tai ir kokie procentai, kokie dydžiai yra numatyti, kiek galima būtų perkelti. Ypač pavojus kyla tose valstybėse, kur, sakykime, gali susidaryti tokia situacija, kad tam tikrose srityse lėšos nebus panaudotos ir iš socialinio fondo lėšos bus perkeltos į kitas sanglaudos veiklos rušis. Bet to, kai kiek įmanoma perkelti pačiame socialinėme fonde lėšų, 20 procentų skiriama kovai su skurdu socialinė atskirtimi. Iš Ispanijos nuolatinės atstovybės sužinojau, kad ir šis numatytas skaičius jau yra užginčytas ir jis yra ganėtinai sudėti, jis dėl jo yra skirtingų nuomonių trilogija. Taigi tai yra du konkretūs klausimai, į kuriuos aš jūsų prašyčiau atsakyti. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada aš norėčiau sugrįžti e, prie tos dalies, kuri e, apjungia abu dosijai. E, turiu e, galvoje e, 84 straipsnių trečią dalį, e, kurioje yra kalbama apie pinigus, e, kurie iš CPR bus, e, pagal CPR bus palikti Europos socialiniam fondui. Dėrybose. Seržio Prioto. Norėčiau, kad paklausytumėt. E, tas klausimas buvo tiesiogiai dėrybose aptartas. 20 procentų kovai su skurdu socialiniai sanglaudai yra įtraukti į dėrybas dėl ESF. Kaip žinia, Europos parlamentas blokavo dėrybas e, dėl susitarimo dėl Europos socialinio fondo tol, kol neatsiras ta dalis, kuri atitinka CPR reglamentą. Taigi, Europos socialinis e, fondas, finansuojamas iš Europos anglaudos politikos lėšų, net nebuvo aptariamas. Užimtumo komitete uh, E, vyko dėrybos ir galiausiai matėme, kad 23,5 procentai buvo paskirti Europos socialiniai Europai, Europos socialiniam fondui ir e, buvo sakoma, kad reikia sutarti dėl aiškių sutarties sąlygų. Tuo tarpu regi komitetas e, elgėsi kitoje atmosferoje ir matėme, kad taryba su to ne visuomet galėjo sutikti. Tiesiog tie, kurie buvo ten, sakė, kad nesutinko, tie, kurie nebuvo darybose, sakė, kad gali sutikti. Ir e, dabar suprantame, kad dėl socialinio fondo dalies reikia susitarti, nes mūsų nuomonė ta dalis yra labai reikšminga. Noriu pasakyti labai aiškiai, kaip pati galvoju apie šias dėrybas yra daromas tam tikras spaudimas, kad jos būtų užbaigtos, net baigėsi pirmininkavimas, Airijos pirmininkavimas, vietos savivaldybės pradeda demonstruoti tam tikrą spaudimą šiuo klausimu. Praėjusį kartą mes išvaistėme ištisus metus, nes neturėjome teisinės bazės, e, ji nebuvo laiku suformuota, kad e, būtų galima pradėti priminėti prašymus, skelbti konkursus. Taip, gali būti, kad viskas atrodo labai ilgai, bet e, turim suprasti, kad e, juridiniai bazai priimti reikia daug laiko. Ir jį galiausiai buvo priimta. E, kai kurie regi komiteto nariai gavę tą juridinę bazę nusprendė dirbti kuo greičiau. Politiškai, aš manau, mes labai pagristai norime prieštarauti tam, kas yra dabar jau priimta. 2013 metais pati Europos taryba pareiškė, kad ESF dalis turi būti pakankama. Mūsų nuomonė pakankama yra apie 25 procentai. E, paskutinėje dėrybų e, dalyje kalbėjome apie 20 dokumen, e, puslapių dokumentą, E, buvo tokių, kurie sakė, kad reikia formuoti naują poziciją ir ją pastatyti, ją pateikti tarybai, bet e, e, vėliau ta pozicija buvo išformuota ir mm, atrodė, kad mes nuspręsdami dėl 25 procentų elgėmės tarsi nieko nežinodami, kas iš tiesų vyksta. Europos komisija sakė, kad e, jiems toks skaičius nesuti, nepriimtinas. Mes sakėme, kad 25 procentai iš Europos Sąjungos politikos yra normali suma. Man atrodo, kad Connecting Europe priemonė 10 milijardų e, yra e, kitas ginčytinas klausimas. Taigi, aš jaučiu, kad mūsų kolegos iš regi komiteto uh, jaučia didelį spaudimą, pirmininkaujantį Airiją taip pat nori, kad e, jaučia spaudimą, kad iki ryt ryto 8 valandos viskas būtų baigta. Man atrodo, kad mūsų dėrybiniai demaršai yra labai silpni, nes kai kalbame apie 23,5 procento, neturėtume sutikti. Mes neturėtume sutikti, kad finansavimas būtų sumažintas, e, žinant, kad e, ir Connecting Europe neišvengiamai bus finansuojama iš, patie, iš to paties šaltinio. Ir dar kitas dalykas, mes turim padėti apie tą pagalbą labiausiai var, fondą labiausiai vargstantiems žmonės. E, e, dabar e, E, mes vis dar neturime patvirtintos aiškios pozicijos dėl pastarojo fondo ir nežinome, ar tas pagalbos labiausiai skursantiems e, fondas bus įtrauktas ar ne, bet man atrodo, kad jis neturėtų būti įtrauktas. Bet kokiu atveju aš manau, kad mes turime gana solidų pagrindą, kad vasario mėnesį vadovų susitikime būtų priimtos išvados šioje srityje. Kad ir kokie būtų prioritetai, kad ir kokius juos demonstruotų taryba, mes e, turėsime viską padaryti iki vasario mėnesio. Ir matėte, kad šiandien, kai buvo paskelbtas dokumentas dėl uh, Europos ekonominės ir pinigų sąjungos socialinė dimensija, uh, buvo šis tas parašyta ir apie jaunimą. Uh, Nieko čia naujo, šiandien dokumentas buvo paskeltas ir sušta viskas, ką mes jau žinome. Aš žinau, kokia yra pačios tarybos pozicija. Taryba nori iš naujo e, permesti krūvį e, Europos socialiniam fondui. Neužtenka tik tai formalaus pavadinimo, nes e, yra kalbama ir apie jaunimo užimtumą ir apie jaunimo mobilumo priemonės. Logiška yra išnaudojami visi keliai, kad būtų įgyvendinama E, socialinė politika, ypač jaunimo užimtumo politika. Ir tai yra daroma per Europos socialinį fondą. Tai yra kaip ir logiška. Bet aš vis tik manau, kad mes turim panaudoti visas įmanomas priemonės tam pasipriešinti. E, mes turime nepamiršti, kad šis klausimas yra susijęs su Europos tarybos e, arbitražu, o ne su generaliniu direktoratu logiška veikla. Aš net nesakau komisijos generalinių direktoratų, bet, nes man atrodo, kad net ir pačioj kolegijoje yra keliami klausimai dėl užimtumo generalinio direktorato. Aš galiu pasakyti, kad buvau visuomet nepriekaištingai remiama ir užimtumo komiteto regionų reikalų, užimtumo generalinio direktorato, regionų reikalų generalinio direktorato. Uh, Taigi mes dabar daug kaip ir negalime pasakyti, bet man atrodo, kad mes iš savo pusės turim pirmiausia suprasti, kokios nuomonės laikosi pozicija. Aš nemanau, kad e, mes e, būtume suinteresuoti dėrybų užblokavimu, nes čia iškyla labai daug politinių e, argumentų, politinių ginčių. Taigi, tokia dabar padėtis. Išlika vienas klausimas, kurį kartu turėtumėm E, nuspręsti. Turėtume pritaikyti savo darbo metodus prie kitų institucijų, ypač regio, e, kitų komitetų, ypač regionų komiteto darbo režimą. Mes žinome, kad regionų komitetas prieėmė gana originalią procedūrą. Mes nusprendėm, kad turim neatsilikti nuo jų originalumu. Ir e, Liepos penktą dieną, Liepo, turbūt birželio turi galvo pirmininkė, priėmėme ponios kosą e, nuomonę, bet mes e, nežinome, ar regi komitetas galės priimti tuos pasiūlymus. Regi komitetas sako, kad dėrybas reikia pradėti tik tai pakeitimų pagrindų, nelaukiant balsavimo dėl galutinio nuomonės varianto. E, Ir iškyla klausimas, ar iš tiesų dėrybų mandatas yra suteiktas. Žinome, kokios procedūros buvo pritaikytas. O dabar, belaukiant, matome, kaip regi komitetas sukūrė tą originalią procedūrą. Jie tarsi sutrumpino pakeitimų pateikimo laiką ir pritaikė jį dėrybų su e, taryba eigai. Mes nusprendėme, kad pakeitimų pateikimą, pateikimui e, turime uždegti žalę šviesą. Ir dėl e, Konstantos Krėri, dėl Pono Rūš ir dėl Merto Nisedroj pakeitimų. Mes manome, kad CPR reglamentas turėtų būti iš naujo atgaivintas diskusijoms Liepos 11 dieną. Mes e, neturime nieko prieš tokį diskusijų atnaujinimą. Ir tada tik iškyla klausimas, kaip mes tą galime padaryti. Sakykime, kad žinome, kad mes e, pagal 81 straipsnį esame uh, E, pagrindinio komiteto bendradarbiai, tarsi palidovai. Todėl mes turime savo išvadas rengdami būti kuo veiksmingesni ir konstruktyvesni. Ir e, pasitarus su pranešėju, ponu Adamu Kosa, nusprendėme, kad aštuonės pakeitimus e, be bus galima teikti tik pagal 84 tre, straipsnio trečią dalį, dėl viso kito jų nieko negalima. E, Dar balandžio mėnesį mes e, prie pono Kozos e, pranešimo e, pridėjome iniciatyvą dėl jaunimo užimtumo. Jeigu jūs nieko prieš, taip galvodami, mes pakeitimų pateikimo terminą nustatome kaip birželio 26 dieną, 84 straipsnio 3 dalis, kaip minėjau, čia yra taikoma. Nagrinėsime Liepos 8, balsuosime Liepos 11. Visą tai vyks praėjus dviem dienoms po regi komiteto pozicijos suformavimo. E, linkiu gero bendradarbiavimo tarp abiejų šių komitetų, kaip ir buvo rengiant pono Kozos pranešimą. Aš e, dėja turiu pasakyti, kad vėlgi viskas turės vykti anglų kalba. Tikiuosi, kad viskas visiems bus aišku. Ar dabar jau viskas aišku, ar dar ne? Atrodo, kad ne. Aišku, kad neaišku. Reikia prisitaikyti prie regijų komiteto procedūrų ir mes turėsime dėl kažko balsuoti ir kaip jau gerbiamasis koordinatorius sakė, tas kažkas turi būti e, esminiai gyvybiškai svarbus klausimai. Pirmiausia, tai yra susiję su Europos socialiniu fondo sąja, sa, su Europos sanglodo politika. Taigi čia ir baigsiu kalbėti ir dabar suteiksiu žodį e, dviem pranešėjam. Kuris norėtumėt pirmas kalbėti, ponė Koza? Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a négy hozzászó... Kalbės labai trumpai. Manau, kad keturi kolegos, kurie prisidėjo prie diskusijų, plus pirmininkas, pirmininkė apibendrino viską labai gerai. Mes programas nušvietėme iš įvairių pusių ir rytoj 8 e, valandą vyks dar vienas papildomas neįlydinis trilogos sutikimas. Europos socialinis fondas bus pagrindė mūsų tema. Kalbėsime apie tą minimalią dalį. Ir tikiuosi, kad e, taryba pateiks kažkokių naujų pasiūlymų, bet abejoju, ar tai išjudins mus iš mūsų pozicijų. E, Labai svarbu, kad visą tai mes traukiam į savo nuosavą nuomonę, patvirtinam ir, ir, ir kad tai buvo patvirtinta regio komiteto e, pranešime. Tai labai svarbu ir mano galutinis pastaba būtų dėl 84 pastraipos 6. Atsiprašau, e, bičelio 26 diena būtų galutinis terminas teikti pakeitimams dėl šios dalies Ir aš manau, kad mums reikia iš tikrųjų e, surinkti pakeitimus, kurie būtų, teikime, panašiai kaip ir e, ankstesniai, tam, kad e, visą tai bylotų apie mūsų vieningą poziciją. Pone Šarčiai, ačiū pone pirmininkė. Kaip sakė taryba, po vasario mėnesio vadovų susitikimo Galbūt nebūtinai bus pasiekta patenkinantis rezultatas, nebūtinai e, tos pačios formuluotės patenkins e, e, socialinių reikalų komitetą, tai yra mus ir tarybą. Todėl aš galėčiau e, pasakyti, kad mūsų dėrybų komanda e, nėra patenkinta dėrybomis dėl e, ESF sujungimo su sanglūdus politika 2014-2015 metais yra kalbama apie 23,5 procentus sanglūdos fondui įskaitant Connecting Europe priemonę, neapimant FAT. Taigi 23,5 procentai, mano nuomonė, E, bus tas e, skaičius, į kurį įsikibę mes laikysimės rytoj iš ryto. Taip mes galėsim turėti viską, kas įeina Europos socialinį fondą, jaunimo politiką, užimtumo, jaunimo užimtumo politiką, pagalbą e, e labiausiai skurstantiems žmonėms, kova su skurdu ir taip toliau ir taip toliau. Ne paliekant deramą socialinės politikos finansavimo dalį pagal Europos sanglaudos fondą. Taigi aš noriu pasakyti, kad pagal 13 pranešimą, tai yra CPR e, fondas Adamkosius pranešimas, mes vadovausimės 84, 84 straipsnių pirmą dalimi, 26 e, birželio posėdžiausime anglų kalba, balsuosime Liepos 9 dieną po to, kai, atsiprašau, diskusija įvyks 8 dieną, balsuosime 9. Toliau perinam prie 15 punkto, suteiksiu žodį ponui Serkas, kuris nėra salėje, kurio nėra salėje. Pats kaltas, tada perinam prie 16 punkto. E, pono Sari, ponios Sarai Esaja pranešimas e, dalis tarybos direktyvų E, visą eilę, čia jų galėčiau išvardinti, keitimo, siekiant jas suderinti su reglamentu 1272-2008 metų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Pone pranešėja, žodis jums. Uh, Mr. Serkas just arrived. Okay. Ką tik atėjo ponas Serkas. So, thank you, madam. Čia, uh, so... Ačiū, ponė pirminkė. Tai kalbame apie reglamentą 1 272 dėl medžiagų ir mišinių pakuočių. Kalbame apie sistemą, kuri leistų identifikuoti pavojingus chemikalus ir informuotų vartotojus apie įvairiausius standartinius simbolius ir frazes, kurios naudojamas ant pakuočių, taip pat saugos lapuose. Po CLB reglamento prieimimo prireikė techniškai adaptuoti šias penkias direktyvas, kurias paminėjo ponė pirmininkė. Ir ten turėtų būti daromas dabar nuorodas į e, specialius teisės aktus, kurie reglamentuoja cheminių medžiagų ženklinimą, žymėjimą ir pakuotės. E, tam, kad e, penkios direktyvos atitiktų CLB e, reglamento nuostas e, ir kad šios direktyvos iš tikrųjų suteiktų reikiamo lygio apsaugą. Taigi aš dabar nerekomenduočiau mums pernelyg įstraukti šį procesą. Visos penkios direktyvos, kurios pateikė komisija, yra labai techninio pobūdžio, kaip buvo pabrėžta ir e, pranešimo projekte. Kita vertus, akivaizdu, kad visas penkias direktyvas reikia kaip galima greičiau atnaujinti tam, kad e, visas teisinis mechanizmas būtų tarpusę suderintas, kad jis užtikrintų e, deramą saugos lygį. Kai kalbame apie cheminės medžiagas ir jų mišinius darbo aplinkoje. Taigi apie tai siūlau užsiminti preambulė. Ir tiesą sakant, manau, kad čia parlamente mes neturėtumėm per daug įsitraukti į techninių dalykų svarstymą, kur tikrai nereikia jokių politinių sprendimų. Tačiau aš stengiausi pateikti tų techninių pataisų, kur, kurių pasigėdau, bent jau kiek aš suprantu komisijos pasiūlyme. Aš taip pat pateikiau savo e, siūlomų pakeitimų e, pagrindimą ir todėl turbūt dabar nesikartosiu. Pagrindinis dalykas būtų tas, kad direktyvų terminologija turėtų tikti e, reglamente naudojama medžiagų ir chemikalų, cheminių medžiagų ir chem, cheminių mišinių e, klasifikavimą. E, Labai svarbu, kad e, tai užtikrintų saugos ir sveikatos priežiūros darbė reikalavimus ir tam reikia mm, naudoti visas piktogramas ir e, ženklinimus, kurį numatyti reglamente. E, Taip pat, e, grinai, žmogiškoji klaida, kad komisija praleido vieną iš svarbių nuostatų pirmame straipsnėje. Direktyva turėtų įsigalioti nuo tos datos, kuri numatyta reglamente pagal direktyvą 1999 45 EC. Ir Dar vienas techninis pakeitimas. Jeigu komisijai įgaliojimą bus deleguojami laikantis dabartinės praktikos. E, tačiau aš nusprendžiau, kad šito daryti dabar nereikėtų, nes reikia pirmiausiai palaukti, kol bus tinkamai atnaujintos visos penkios direktyvos. Dažnai šiame komitete mes girdime, kad teisėkuros aktai yra techninio pobūdžio, gnetechninio pobūdžio, tačiau kada pradame juos nagrinėti, išiškėja, kad yra labai daug politizuotų aspektų. Tačiau e, šiuo atveju galėčiau jūs tikrai patikinti, jog e, šitas paketas yra labai techninio pobūdžio. Noriu padėkoti uh, E, vienam iš savo asistentų, kuris turi inžinierinį įsilavinimą ir supranta šios dalykus, nes be jo turbūt ir nebūčiau parengusi e, šio pranešimo. Iš tikrųjų, tai yra labai techninis, labai techninio pobūdžio dokumentas, labai techninio pobūdžio pranešimas. Na ir dabar aš mielai išklausyčiau kolegų bei šelnių pranešėjų nuomonės. Ačiū. Jūsų šešėliniai pranešiai yra mobilizuoti, susirinko čia. Ole Kristinsen pirmas. Ar dar kas norės pasišnekėti? Kol kas ne. Tada Ole Kristinsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū nuomonės rengėjai už visą darbą padarytą iki šiol. E, turime pasakyti, kad e, šis klausimas mums, socialdemokratams, yra prioritetinis. Aš manau, kad ir Europos parlamente šis straipsnis nepaprastai svarbus. 31 straipsnio pirmame, e, e, pirmoje dalyje yra parašyta, kad visi e, žmonės turi teisę į apsaugą darbo vietoje. Prisiminkime, kad 2007 metais Europos komisija pasakė, kad ji nori 25 procentai sumažinti nelaimės darbo vietoje, vietoje iki 2012 metų. Ir mes dabar turim reikalauti, kad Europos komisija to pažado laikytųsi. Per krizę pastaraisiais metais buvo sunku pastebėti tokius pokyčius. Ir Europos komisija pradėjo abejoti kai kuriais pamatiniais e, e, esminiais standartais, tokiais reikalavimais ir tarp jų buvo ir vartotojų, e, atsiprašau, darbuotojų teisės darbo vietoje. Jeigu kalbame apie socialinį dialogą, susitarpdimus tarp darbdavių ir darbuotojų kai kuriuose sektoriuose, e, E, vis užsiminame, kad mažos ir vidutinės įmonės turi, patirti, ko, turi nešti kuo mažesnę administracinę naštą. Tačiau sveikata ir sauga darbe negali būti traktuojama kaip administracinė našta. Krizė negali būti e, tam tikras e, pasiteisinimas, kodėl nėra taikomi reikalavimai šioje srityje. Kalbame apie šios direktyvos techninę pusę. Čia yra numatytos taisyklės, kurios garantuos geresnės sąlygas darbuotojams dirbantiems su cheminėmis medžiagomis ir kitomis pavojingomis e, medžiagomis. Mažose ir vidutinėse įmose Europoje dažnai pavojingomis cheminėmis medžiagomis e, dirba mažos ir vidutinės įmonės. Pažiūrėkime į kirpyklų e, grožio salonų sistemą. Labai dažnai kirpėjai pavojingas cheminės medžiagas naudoja. Ir dirbdami čia mes turėtume neužmiršti vartotojų sveikatos ir darbo saugos. Negalime to ver, darbo vertinti kaip kažkokio tai techninio formalumo. Pažiūrėkime į pranešėjos parengtą e, projektą ir pamatysime, kad yra padaryta pakankamai daug technologinės pažangos. Mes visuomet galime direktyvą iš naujo vertinti. E, E, ją modifikuoti, išlaikyti technologinių pokyčių tempą, turėtume užtikrinti, kad nebūtų e, pamiršta nors kas, kas yra susiję su vartotojų apsauga. Techninis įgyvenimas turi vadovautis visomis darbuotojų apsaugos taisyklėmis. Ačiū pirmininkai ir dėkuoju, kad yra suorganizuota diskusija apie šią direktyvą. Thank you. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tada aš paprašysiu komisijos. Pone Muitinu. Uh, Labai ačiū už tokią galimybę. Ir turiu galvoje galimybę pakalbėti apie šį pasiūlymą direktyvai. Kaip sakė ponė pranešėja, čia yra penkios sveikatos ir saugos direktyvos priderinamos prie naujos cheminių medžiagų ir pavojingų medžiagų klasifikavimo sistemos. E, norėčiau Jums leidus priminti, e, kad e, CLP paties reglamento raida buvo tokia, kad sistema turėjo būti pakeista ir perorientuota į dvi skirtingas klasifikacinės grupės pavojingos medžiagos ir pavojingi preparatai. Jiems buvo skirtos atskiros direktyvos. Ir šiuo metu mm, e, viskas, kas bus surašyta tose dviejose kategorijose, yra aprašyta penkiose mūsų minėtose direktyvose, e, kurios e, turi būti priderintos antrajam raimšiui. O dabar matome, kad pagal CLP reglamentą e, čia bus pasiekta pažangos. Kai rengėme pranešimą, pasiūlymą direktyvai, susidūrėme su tuo faktu, kad ankstesnės sistemos ir CLP reglamento e, koreliacija nėra visuomet tiesioginė. Todėl ieškojome, kaip rasti tinkamiausią koreliaciją Ypač, kai kalbame apie medžiagas ir mišinius, kurie buvo surašyti pagal senąją sistemą. Tuo pat metu stengiamės užtikrinti ilgalaikį aukšto, lyg, ilgalaikį aukšto ligmens darbuotojų apsaugą ir jų sveikatą. E, pakomentuojant pakeitimus, kurie yra pateikti pranešimo projektui, e, galiu pasakyti, kad kuriuose jų, kai kuriuose jų iš tiesų yra stengiamasi geriau uh, atspindėti ar tiesiog um, prisiderinti prie terminijos atitinkančios CLP reglamentą. Tai apie tai kalba 11, 17, 15 ir keletas kitų pakeitimų. Ir dar yra kitų pasiūlymų, kurie įveda papildomas medžiagų ir mišinių kategorijas, kurios gali būti traktuojamos kaip atitinkančios pozicija numatyta pirmajame pakeitime. Pirmasis pakeitimas stengiasi užtikrinti, kad direktyva būtų nuolat peržiūrima, kad užtikrintume atitikimą techniniai pažangai, technikos, technologiniams pokyčiams. Baigdama norėčiau grįžti prie ketvirtojo pakeitimo. Komisijos pasiūlyme yra pasinaudota formuluote e, iš e, 92-95 e, direktyvos. E, e, ten yra vartojama žodis label, o mes pakeitime ir ketvirtajame matome žodžiai classified siūloma vartoti vietoj to labeled. Mes manom, kad tai būtų geras dalykas ir jis priartintų šį tekstą uh, prie dabartinės direktyvos. Ačiū. Vėl žodis pranešėjai. Thank you. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Esu tikra, kad visi šitie patarimai, kurios išsakė komisija, e, bus atidžiau išnagrinėti. Jolab, kad, kaip aš sakiau, Mes neketiname nieko keisti pačioje direktyvos esmėje, mes tiesiog norime, kad e, visi teisės aktai būtų nusekliai suderinti. Ir kad reglamentas iš tikrųjų atliktų savo funkciją. Taigi, ačiū. Ačiū už jūsų vertingas pastabas. Ir taip pat noriu padėkoti vieninteliam čia dalyvavusiam šešėliniam pranešėjui. Ačiū. Ačiū. Na ir Iki birželio 27 dienos vidurdienio galite teikti pakeitimus. O dabar galime grįžti prie 15 darbo tvarkės punktų, tai yra užimtų socialinių reikalų komiteto delegacijos visitas e, Vilniuje, Lietuvoje, kuris planuojamas gegužės 2-3 dienai. Delegacijos pirmininkas Aleksandras Serkas pristatys šią iniciatyvą ir paskiau galbūt bus dar parlamentarų, kurie norėtų pasisakyti, tačiau bet kuriuo atveju dabar pirmiausia suteiksiu žodį ponui Serkas, kuris vadovauja delegaciją. Ačiū pirmininkė. Kaip minėjote, mes antrą, gegužės antrą, trečią dienomis buvome Vilniuje, lankėmės ten su keliais kolegomis, Kartu dalyvavo ir kolegė iš Lietuvos Blinkevičiūtė ir aš ir dar keli mūsų kolegos iš komiteto. Posėdžiavome kaip įprasta tokiais atvejais, susitikome su socialiniu reikalų ir užimtumo ministru bei užsienio reikalų ministro pavaduotojų, pakalbėjome su socialiniu partneriu socialiniais partneriais, nevyriausybinio organizacijų atstovais, susipažinome su socialinio fondo vykdomais projektais ir Mus priėmė taip pat Respublikos prezidentė, tai tokia naujiena buvo. Be to lankėmės ir Europos lyčių lygybės agentūroje, kurios būstinė yra Vilniuje. Kadangi Lietuva pradeda netrukus pirmininkavimą, mes norėjome pasižiūrėti, kaip atrodo socialinė šios šalies politika. Mūsų darbo tvarkės temos buvo įdomios. Aš manau, kad parlamento nuogastavimai, parlamento lūkesčiai Lietuvoje yra suprantami, komandiravimo direktyva yra labai svarbi, Pirmininka, Lietuva kaip pirmininkaujanti šalis puikiai suvokia savo uždavinius, yra gerai pasiruošusi diskusijoms. Šiek tiek neužtikrintumo žinoma yra, kadangi pirmininkauja, Lietuva Europos Sąjungai pirmininkauja pirmą kartą, tai yra pirmoji Baltijos valstybė, kuri pirmininkaus Europos Sąjungai, tačiau mm, matyti, kad tikrai pasirengta neblogai. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Lietuvos Respublikos prezidentė taip pat labai entuziastingai pasisakė už finansinės programos prieimimą. Prezidentė ji kalbėjo labai politiškai, ji kalbėjo ir apie Europos Sąjungos ateitį ir kartais jos tonas netgi buvo gana toks griežtas. Ji, mm, kai mes pradėjome kalbėti apie tarybos labai griežtą poziciją, tai tada iškart vėlgi pakeitė savo toną ir pradėjo netgi šiek tiek kelti tokius parlamentui uh, parlamentui tokius klausimus, kurie buvo susijęs su parlamento atstovavimo teisėmis. Tarsi nežinotų, kad parlamentas ir taryba, sakykime, svarstydami biudžeto klausimus turi vienodas teisės. Ir iš tikrųjų aš matau problemų, jeigu prezidentė nesuvoks, kad laikai, kai taryba buvo viena įstatymų leidėja, jau yra seniai praėję. Įdomu buvo susitikti su lyčių lygybės instituto atstovais Vilniuje, ten dirba tikrai daug puikių ekspertų, atliekami tyrimai ir kaupiama bei valdoma informacija apie įvairius lyčių lygybės klausimus, kalbama apie tai, kaip galima suderinti šeimos ir profesinę, šeimos gyvenimą ir profesinę karjerą. Ir panašus klausimai ten nagrinėjami. Taip pat labai daug dėmesio skiriama ir tėvystės, būtent tėvystės atostogų klausimui. Kolega Kristinsen kaip tik e, šiais klausimais labai domėjosi, kadangi Švedijoje jau yra gyvendinta vienodos atsakomybės tarp vyro ir moters e, vienodos atsakomybės principas vaikų auginimo klausimais. Taigi galiu pasakyti, kad tame institute labai preciziškai, labai tiksliai dirbama ir tikrai daroma viskas, kad būtų atsakyta į, tam, į šioje srityje gylančius klausimus. Na, tikrai Lietuvai teks labai nelengvos užduotis pirmininkaujant, biudžeto klausimai bus svarstomi ir visi kiti labai aktualūs, bet mes tikrai esame pasiruošę labai bendradarbiauti ir man atrodo, kad jos, Lietuvos pozicija bendrai paėmus nėra taip jau toli nuo parlamento pozicijos. Ačiū. Ačiū. Aš džiugiuosi už tokį tikslų pristatymą. Aš e, girdėjau, kaip jūs interpretuojate kai kurio kolegų pasisakymus. Jie yra e, ne visuomet nusteikia palankiai parlamento atžvilgių. Sako, kad parlamentas nėra vienas iš e, įstatymų rengėjų. Pirmą išbandymą jau patyrėme su pirmininkaujančia Airija. Manau, kad iš principo mes per Strasbūro savaitę jau galėsime e, užmėgsti pirmosius kontaktus su naujaja valstybė ir socialinį dosiją šiek tiek aptarti. Mes savo komitete ministrą priimsime 9 Liepos, o aš savo ruoštų Liepos 12 dieną lankysiuosi Lietuvoje ir dalyvausiu neformaliame EPSCO susitikime. Taigi pamatysim labai tiksliai, e, kaip reikalai klosis ir iš tiesų bus taip, kaip jūs sakėte. Perinam prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra 17 klausimas. Kalbėsime apie uh, visuomenės sveikatos maisto saugos komiteto pranešimą, kuris yra sus, apie ekologinės inovacijas kurti darbo vietas ir skatinti augimą gyvenant aplinkos apsaugą. Pranešėjas, e, mūsų, nuom, mūsų nuomonės rengėjas yra Phil Binion. Suteiksiu jam e, žodį, kad pristatytų savo nuomonės projektą. Prašom, pranešiau. <clears throat> Yes, uh, thank you. Uh, yes. Ačiū. Kaip jūs sakėte, iš tikrųjų aplinkos komitetas rengia savo iniciatyvą pranešimą apie tai, apie galimą potencialą sukurti naujų darbo vietų, pritaikyti inovacijas ir be abejo, e, kai kalbame apie šią nuomonę, matome, kad e, dėl inovacijos politikos iš tikrųjų yra ES didžiulis potencialas sukurti daug naujų darbo vietų įvairiausiose sektoriuose. Galima kalbėti ir apie biologinius plasmases ir apie daugybę kitų dalykų susijusių su biotechnologijomis, kur iš tikrųjų galim atsirasti daug naujų darbo vietų. Taigi aš parengiau trumpą nuomonę, kuri turbūt bus papildyta mm, patiktų pataisų. Ir tikiuosi, kad konstruktyviai pavyks e, rasti bendrą kalbą su kolegomis. Kalbant apie 2020 strategiją, kuri siekiama per inovaciją sukurti tvarę e, galaikę patikimą ekonomiką. E, e, šiuos įgūdžius reikėtų e, panaudoti, reikėtų pasinaudoti vykstančią žaliąją revoliuciją ir jos atveriamas galimybės pritaikyti, kuriant darbo vietas, kuriant užimtumą ir kuriant tvarę ekonomiką. Mes galim laikyti save savočkais lyderis šių technologijų srityje ir Kita vertus, nemažai dalykų dar yra importuojama, to tarp mes galėtumėm šitus dalykus gaminti pas save. Ekonominė krizė be abejo sukūrė daug e, problemų e, biudžeto panaudojimo srityje, daugelie šalių teko vykdyti taupimo politiką ir biudžetai dėl to mm, tapo kuklesni. Kita vertus, E, šie dalykai ilgalaikėje perspektyvoje toliau lieka labai svarbus, jeigu norime atgaivinti ekonomiką. E, todėl labai svarbu yra kelti aplinkosauginius tikslus ir skatinti inovacijas šios srityse, taip pat skatinti vartotojus ir įvertinti Europos žaliojo sektoriaus e, potencialą kurti darbo vietas. Europai modernizuojantis vis daugiau ekonominio svorio iš gamybos, netgi paslaugų sektoriaus e, perkeliamos į naujus sritis ir e, ekonomacijos yra viena iš tokių potencialių sričių, kur iš tikrųjų galima tikėtis inovacijų, galima tikėtis augimo, e, daugybė įvairiausių galimybių atvers naujų galimybių darbuotojams Europoje pritaikyti savo aukštus įgūdžius, tuo pačiu tai leis toliau plėtoti įgūdžius, tobulintis ir pereiti prie žalių projektų gyvendimo. Tai labai svarbu, kad e, parlamentas palaikytų komisiją ir valstybės narės realizuojant šitą viziją. Labai svarbu, kad e, e, per struktūrizuotas investicijas būtų skatinamas šis procesas, taip pat būtų koordinuojami švietimo bei įgūdžių tobulinimo veiksmai. Na ir lauksiu kolegų pastabų, o taip pat tikiuosi, kad mūsų nuomonė prisidės prie Envi komiteto rengiamos nuomonės. Labai ačiū. E, grįžo Žoržas, po to Aleksandras Sarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ginglašė, kolegė Filbien Benjen. Norėčiau pradėti nuo padėkos kolegai Benjon už puikią jo poziciją. Jis dabar savo paaiškinimuose dar kartą labai ryškiai ir, ir vaizdžiai nu, nupiešė mums visą situaciją, atkreipė dėmesį į pagrindinius mums kylančius iššūkius ir tikslai, kuriuos iškėlė komisija, yra visiškai aiškus, reikia ir toliau stebėti situaciją ir, taip kaip kolega minėjo, pagrindiniai mūsų tikslai yra inovacijos. Inovacijos augimui tai yra ta alfa ir omega, kuri yra mums būtiniausiai reikalinga. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad inovacijos turi būti ekologiškos, o be to ir investicijų klausimas čia yra labai svarbus. Ta taip pat minėjo kolega Binjon. Be to, dar ir švietimo sritis turėtų būti stiprinama, kadangi inovacijas mes galime pasiekti tik tai tuo met, jeigu turėsime atitinkamai išsilavinusių žmonių, kurie jas gali kurti. Taigi manau, kad šiuo atžvilgiu pozicija yra tikrai labai gerai parengta, bet atsižvelgiant į tai, kad e, nėra labai daug erdvės pasireikšti, ar nėra tos vietos, kurios mes čia mm, turėtume viskas yra suformuoluota labai trumpai. Na, galbūt šiek tiek per drąsų yra sakyti, kad visus e, iššūkius galima išspręsti vien tik tai ekologinių inovacijų dėka. Gal tai šiek tiek ir per daug plačiai, per daug drąsiai suformuluotas dalykas. Nereikėtų čia per daug to pabrėžti, bet tyrimai, inovacijos, švietimas, tolesnis papildomas švietimas yra tie labai svarbus faktoriai, kurie ir ekonomikai gali padėti, ir kartu padėti kurti darbo vietas ir jas išsaugoti. Taigi manau, kad pozicija yra gerai parengta ir nebejotinai dauguma mūsų galės ją paremti. Galbūt dar vieną kitą mažą pastabėlę mes pasakysime, vieną kitą punktą praplėsime ar susiaurinsime, bet iš principo pozicija labai gera. Ačiū, sako pirmininkė, ponas Serkas. Ačiū. Aš kalbu savo kolegos Nakos vardu, jis yra kitame komitete, negali dalyvauti šiame posėdėje. Aš noriu pasakyti, kad kolegos Benjen tekstas tikrai mums nekelia jokių problemų. Mes manome, kad tą tekstą, aišku, dar galima patobulinti, galima kai kurias formuluotės dar šiek tiek išplėsti, kažką papildyti, sakykime, pridurti, kad švietimas ir išsilavinimas turėtų būti dar ryškiau iškelti šiame dokumente, turi būti pas, kalbama ir apie įvairių amžiaus grupių darbuotojus, apie vyrus, moteris, jaunesnius ir vyresnio amžiaus darbuotojus. Tai būtų vienas papildymas. Kitas dalykas - kokybė. Šis žodis čia niekur neminimas, bet manau, kad ateityje būtent kokybė ir aukščiausio lygio tyrimai uh, inovacijos turės didžiausios reikšmės. Reikia atkreipti dėmesį tai, kad laikai keičiasi ir šiais laikais koordinavimas yra būtinas dalykas. Ne, kiekvienas savo nieko nepasieks. Būtinas sinergija, būtinas bendradarbiavimas, veiksmų derinimas, bendradarbiavimas tarp universitetų, tarp technologijų centrų ir panašiai. Tai yra antras dalykas, kuris mums labai svarbus. Na ir dar vienas. Uh, yra tai, kad mes kalbėtume ne tik apie iššūkius ir galimybes, bet ir apie įsipareigojimus. Įsipareigojimus ir paramą tiems, kurie atsidūrė tame pereinamajame laikotarpyje, kurie turi prisiderinti prie naujų sąlygų ir panašiai, kad neatsitiktų taip, jog uh, nugalės visuomet tik tai stiprieji. Turi būti kažkokios tai papildomos lydimosios priemonės, padedančios žmonėms susigaudyti pereinamajame laikotarpyje, pakeisti kažką savo gyvenime tam, kad tas pokytis, kuris dabar vyksta, kiekvienam galėtų tapti ir naujomis galimybėmis, o ne tik tai sužlugdyti jį. Ačiū, sako pirmininkė. Ar kas nors dar nori kalbėti? Jeigu ne, tuomet galbūt komisija norėtų pasakyti. Donc, euh, la commission... Taigi, Europos komisija visų pirma nori pasakyti, kad e, labai vertina šį pranešimą, kuris yra labai naudingas, faktinis, aiškus ir glaustas. Mes e, kalbėdami apie iliustraciją, kad e, bandydami iliustruoti ekologinės inovacijas ir darbo vietų kūrimą, galėtume pasakyti, kad Europos komisijos uh, E, tarnybos palaiko ryšį su vykdomosiomis agentūromis, e, aiškindamos inovacinės galimybės. Mes tengiamės užtikrinti, kad kiekvienas projektas finansuojamas e, tame kontekste sukurtų bent aštuonias fiksuotas darbo vietas stabilias darbo vietas. Tai yra toks skaičius, kurio galbūt nereikia apibendrinti, bet iš tiesų tai parodo, kad yra e, sąsaja tarp ekologinių investicijų ir darbo vietų. E, E, dabar galiu pasakyti, kad e, iš šio dokumento mes visi gausime naudos ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, visų pirma reikėtų užtikrinti, kad ekologinės inovacijos būtų finansuojamos pagal ambicijų lygį, pagal tai, kiek yra norima. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasakyti? Suteikiu žodį ponui Filbinion apibendrinimui. Yes, I, I, I welcome. Aš sveikinu ir e, visus kalbėjusius ir priimu visus komentarus. Esu tikras, kad šešėliniai pranešėjai papildys dar tekstą, išplės jo apimti ir pagerins dabartinį variantą. Žinome, kad dabar mums paskirta labai nedaug žodžių e, ir dėl to tas pranešimas turėjo būti toks trumpas ir glaustas. Glaus, asmeniškai aš galiu pasakyti iš e, šios konkrečios temos edukacinės pusės e, norėčiau pakalbėti. Aš pats su Startfordshire, Startfordshire kolegija labai e, aktyviai bendradarbiauju ir jie rengia specialistus, kurie dirbs ekologinių inovacijų srityje. Taigi aš su jais palaikau ryšį ir bandau, kad ši tema neatsiliktų nuo švietimo sistemos. Merci. Labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas Liepos 2. Nagrinėsime pakeitimus e, Liepos 5, e, e, kompromisus Liepos 18, o balsuosime panašiai kaip Envi komiteto, o jie balsuos rugsėjo 25 dieną. Toliau, pagal mūsų darbo tvarkę 18 klausimas. E, mūsų komitetas turi suteikti e, nuomonę žiūri komitetui ir kalbame apie tolesnius veiksmus susijusius su teisėkuros įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdomo kontrole, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Koordinatorius kontratoriai norėjo, kad aš jums pristatyčiau šį nuomonės projektą. Ir e, jūs e, turbūt gavote visą projektą, e, kuris yra puikiai pažįstamas mums visiems. Žinome, kad jo apimtis yra ribota ir aš siūlau išskirti kai kuriuos pagrindinius elementus. Pirmiausia, ašis tokias Pirmiausia, Europos parlamentas e, turi e, laikytis horizontalaus požiūrio susijusio su e, daugiametės finansų perspektyvos įgyvendinimu. Taip pat pabrėžėme, kad teisėkuros įgaliojimai turi būti deleguojami komisijai, apimant svarbiausius politinius ir strateginius klausimus. Tai yra dar tikrintinas klausimas, nes e, kol kas Jutos Štairių pranešimo pagrindų e, deramės dėl kitų deleguotojų teisės aktų. Kaip jau sakiau, pagal jos pranešimą mes e, deramės dėl socialinių inovacijų Europoje. Taip pat galime priminti, kad pirmininkų sueiga yra pabrėžusi, kad um, plačesnėje prasme ES prioritetai turi būti įvardinti deleguotųjų aktu. Jeigu nėra daugiau paaiškinimų pagrindinėme įstatymo akte. Man atrodė, kad yra labai svarbu priminti šį faktą. Aš siūlau kritikuoti tarybą ir komisiją dėl tuo, ka, dėl to, kaip jos elgesi, bet to mes konstatavome, kad šios abi institucijos nuolat vengia e, deleguotųjų aktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir dėl to e, susidaro institucinis blokas tarsi ir procesas nebesitęs ir tai yra apgailėtina. E, E, galime pasakyti, kad Europos komisija atrodo nesilaiko 290 ir 91 straipsnių, e, turiu galvoje ES veikimo sutartį, ir būtent juose yra kalbama apie e, skirtingus deleguotųjų aktų ir gyvenimo aktų įgyvendinimo būdus. Ir Europos parlamentas kreipėsi į teisingumo teismą dėl eurės sprendimo galiojimo. Bandėme išsiaiškinti, ar e, yra laikomasi įgyvendinimo e, keliamų, keliamų reikalavimų. Mes e, turbūt turėjome jūri komiteto, kad jie mums padėtų kreiptis į tą teisingumo teismą ir kad suprastų, jog Europos parlamento deleguoti aktai Europos parlamento komiterbema. Aš galiu Jūs informuoti, kad Europos e, prasteisingumo teismas kol kas dar tik rengia nuomonę, bet kiek žinau, iki mūsų kadencijos pabaigos ta nuomonė bus priimta. Galiausiai siūlau pabrėžti, e, kad pagal e, senasias komitologijos procedūras – E, priemonės, kurioms seniau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, turėtų tapti deleguotaisiais aktais. Tai yra klausimas, kuris netiek tiesiogiai su mumis susijęs. Mums pagrindiniai pastebėjimai čia yra susiję su tuo, kad pirmiausia reikia horizontaliosios koncepcijos, horizontalaus požiūrio, e, suderinto su daugiametė finansų programa. Ir e, iš kitos pusės mes turime tarybai ir komisijai priminti, kad jos neturi vengti e, deleguotų aktų pasiūlymuose dėl teisėjų kuros procedūros priimamų aktų e, svarstymo. Taigi tiek, aš manau, kad bandysime e, labai tiksliai įgyvendinti šios nuomonės turinį, bet be vėjonės aš esu pasirengusi su jumis padiskutuoti ir laukiu jūsų pasiūlymų, pakeitimams galbūt, kas norėtų kalbėti. Puiku, matau, kad ta tema visiems nepaprastai įdomi, o vis tikgi šita tema svarbi. E, ir dėl to E, noriu tik pabrėžti, kad e, mūsų komitetui šis tekstas labai svarbus, nes Europos parlamentas jau daug metų e, mobilizuojasi, kad pradėtų aktyviau veikti pagal deleguotasius, sprendžiant deleguotųjų aktų likimą. Nes kol kas matome, kad Europos komisija įgyvendama deleguotus aktus e, kartais mus palieka nuo šalyje. Dabar aš manau, tikiuosi, kad bus labai daug pakeitimų. E, Birželio 26 diena, 12 diena pakeitimų pateikimo terminas, 12 valanda. Rugsėjo 25-26 svarstysime Teisės reikalų komitetas Jūri Ponocair pranešimą e, svarstys ir balsuos dėl jo spalio 9-10 dieną. Baigiame šį darbo svarkės punktą svarstyti. 19 klausimas. Nuomonės projektas. kurį mūsų komitetas rengia Teisės reikalų komitetui dėl biržinių bendrovių nevykdomų direktoriaus pareigas einančios menų lyčių pusiausviros. Manau, kad čia iš esmės yra kalbama apie žymę moterų kvotų administracijose problemą ir moterų teisų komitetas e, kartu su teisės reikalų komitetu yra atsakingas už šį pranešimą. Mūsų e, pranešėja Marija Kornelisen, jai nedėlzama suteiksiu žodį, kad aptartų 167 pakeitimus. 42 ji pati pateikė. Ir apie šį E, apie šią nuomonę. Yeah, uh, thanks, uh, first for all the shadows and... Ačiū. Na, pirmiausiai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėms ir kitiems, kurie teikė pakeitimą, esama tam tikrų skirtingų nuomonių, kas manęs nestebina. Kita vertus, daug kur iš tikrųjų mes, mūsų nuomonės ir sutampa, taip pat buvo pateikta daug gerų idėjų, apie kurias aš pati nepagalvojau. Na ir iš tikrųjų mes parlamente puikiai bendradarbiaujame siekdami, kad e, direktyva būtų kaip galima geresnė ir kad neturėtų didelį e, šansą taip pat būti patvirtinta tarybos. E, nežinau, ar visi matė šitą spalvotą schemą prieš keletą savaičių skridau lėktuvu ir staiga pagalvojau, kad man geriau reikėtų suprasti, kaip visa šita schema taikoma valstybėm narėm arba bendrovėm. Taigi aš servetėlėje e, pabandžiau subražyti tokią schemą, paskiau mano asistentai pavertė grafikų ir aš labai tikiuosi, kad tai mums padės taip pat ir lobisnė veikloje su valstybėmis narėmis o taip pat tai turbūt gerai sušaukė su pono Bernė e, praeitą kartą išsakytomis pastabomis, kada mes šią temą svarstėme mūsų komitete. Matote, kad e, e, šiaip jau viskas prasideda kairiajame viršinėme kampe, valstybės narės turi vertinti, ar jos jau turi tam tikrų priemonių. Jeigu turi, tada galima prašyti nebetaikyti šito proceso, jeigu ne, tai tada galima pasiūlyti kažką tai iš savo pusės toliau e, e, vėlgi mm, reikėtų vertinti bet kokias galiojančias priemonės, tol kol valstybė narė e, yra įstikinusi, kad tai leis pasiekti reikiamą rezultatą. Mes manome, kad 2017 metais pažanga bus vertinta, jeigu pažanga yra pakankamai gera, tai rezultatas turėtų būti sėkmingas, jeigu pažanga nepakankama, valstybės narės E, neprašė tam tikro šaldymo arba jos jau turi e, priemonės, tada gali viskas taip ir būti, jeigu net tai reikės priimti teisės aktus. E, bendrovės tada turės įvertinti, ar jų vadovavimo organas yra apie 40 procentų kurios nors lyties asmenų, nemažiau kaip 40 procentų, jeigu jie turi, tai viskas yra gerai, jeigu ne, tai reikės vėlgi keisti padėtį. E, tokiu būdu įvertinus, ar rezultatas yra geras ar ne. Jeigu viskas tvarkoje, tai, tai, tai nieko daugiau daryti nebereikia, jeigu ne, tai reikia pravesti aiškinamą darbą ir imtis priemonių. Na ir matyti tą progą teks šiek tiek pakoreguoti direktyvos tekstą, kad e, bendrovė, kuri parodė gerus rezultatus, e, turėtų patirti labai menką ataskaitų teikimo naštą. Kita vertus, tos bendros, kurios nesilaiko, e, turės be abejo ataskaitas teikti daug daugiau ir intensyviau. E, ir reikės amtisinkamų priemonių. Taigi, e, apatinėme dešinėme kampe, iš esmės matote savotišką organigramos kilpą, kur galima grįžti prie pradžių. E, kitaip sakant, jeigu bendrovė tenkina reikalavimus ir viskas tvarkoje ir priemonių imtis nereikia, jeigu e, E, netenkina, reikia pasiaiškinti ir imtis priemonių. Ir vėl ciklas prasideda. E, dėl sankcijų, jeigu e, bendrovė atsisako pakoreguoti savo procedūros arba nepateikia reikiam paaiškinimų dėl, dėl papildomų priemonių. Čia kalbame ne apie tą 40 procentų lygmens pasiekimą, bet apie tai, kad bendrovė apskritai nieko nedaro, kad pagerintų padėtį. Taigi, iš tikrųjų, turbūt nebus baudžiamas bendrovės, jeigu joms neiš karto pavyks pasiekti 40 procentų kurios nors lyties atstovų ribą, tačiau bus baudžiamos tais atvejais, kada iš vis nesims jokių priemonių. Na ir bet kuriuo atveju visa šita schema, apsukus visus uždarus ciklus, galų gale bet kuriuo atveju turėtų vesti prie sėkmės. Uh, Na, tikiuosi, kad jūs supratote, per šešėlinį mm, pranešėjų sutikimą mes e, ketiname pasikalbėti apie taikymą sritį, ar e, tai turėtų būti taikoma e, tik tai mažoms sritinėms įmonėms, kurios kodiruojasi biržuose, kurios, kurių akcijoms prikavim biržuose, ar, ar taip pat e, visoms bendrovėms, ar reikėtų kalbėti apie mažasis įmonės kurios, kuriams nebūtų taikomi šie reikalavimai ir panašiai, visą tai mes mėginsime nagrinėti. Toliau pasikeitimas gera patirtimi, manau, taip pat būtų geras papildymas. E, e, čia galima būtų taip pat pakalbėti ir apie galimybę suderinti karjerą ir šeiminį gyvenimą. E, ponas Liudvigs daugiausiai, bet kai kurie kiti kolegos kėlė reikalavimus dėl skaidrumo. Taip pat profsąjungos turėtų deleguoti kai kurios vadovus. Toliau buvo keliamas klausimas, ką daryti E, jeigu akcininkai deleguoja tam tikrus vadovus, taip pat kaip reikėtų e, taikyti patį sankcijų mechanizmą, e, koks turėtų būti minimalus sankcijų dydis, ar mes turėtume tai palikti spės valstybėm narėm, ar nustatyti europinį lygmenį. Na, tiek būtų trumpai iš mano pusės, man būtų įdomu išgirsti šelnių pranešėjų nuomonę. Pone Esaja, manau, kad jūs pakeičiate Edith Bauer. Madame Esaja, puis Madame Arkin. Thank you, Madame Chair. Ačiū pirminkė. E, Pane Paur e, negalėjo dalyvauti, jinai atsiprašo ir jos vardu. Aš išdėstysiu jos pažiūras. Kai kuriuose vietose mano asmeninė nuomonė skiriasi, tačiau šiaip jau nieko nustabaus, EPP gerbė nuomonių vyrovę. Taigi noriu pirmiausiai pasakyti, kad e, mano kolegė iš tikrųjų laiko, jog šis direktyvos projektas yra labai svarbus ir e, nors jau keltą dešimtmečių galioja vairūs teisės aktai, kurie e, skirti kovai su lyčių e, diskriminacija. E, tačiau mes vis dar matome tam tikrų netitikimų, tam tikrų disproporcijų. Ir šitas naujas teisės aktas turėtų pagerinti padėtį. Taigi mes galime tikrai pasveikinti, kad komisija stengiasi, jog pasiūlymas išliktų racionalus, Ir taip pat mano kolegė mano, kad e, e, kai mes nagrinėjame šį teisės akto projektą, mes turėtumėm e, visokiojopai prisidėti prie to, kad direktyva kuo greičiau pasirodytų ir neturėtumėm teikti tokių pakeitimų, kurie e, viską įstrigdintų kažkokiam tai mirties taške. Mm, e, Pane Paur, mano, kad, koleg, kad komisija iš tikrųjų pasistengė E, pasiūlyti dokumentą, kuris yra maksimaliai realistiškas ir mes neturėtumėm e, per daug ko nors keisti, mes turime laikytis panašios pozicijos. E, tokiu būdu, jeigu dirbsime konstruktyviai, mes primsime teisės aktą, kuris leistų įtvirtinti geresnės moterų pozicijas verslo sektoriui. Man kolegė mano, kad E, dėl taikymas ir ties pirmiausiai e, šios nuostatos turėtų būti taikomas tik tai e, toms įmonėms, kurios, kurių akcijomis prekiavama biržoje. Jinai nepritartų idėjai taikyti šias nuostatas mažoms ir vidutinėms įmonėms, nors kai kurie kolegos atsiūlė. Taip pat jinai laikėsi pozicijos, jog tas minimalus ligmuo, jog bent 40 procentų moterų būtų vadovaujamas organuose. E, ne visais atvejais gali būti e, realiai gyvenimas, bet tada turėtų būti keliamas minimalistinis reikalavimas, kad e, kažkurios tai lyties atstovai turėtų sudaryti bent jau trečdalį visų valdymo organų, nepriklausomai to, ar tai yra vykdomieji ar nevykdomieji valdymo organai. E, na ir galų gale, jinai mano, kad e, visų pirma mes turėtumėm palaukti teisės tarnybos nuomonės dėl šio teisės akto teisinio pagrindimo. Ačiū. Uh, Marian Harkin, puis Evelyn Regner. Marian Harkin ir ponia Brechner. Labai ačiū, ponia pirminkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Mes jau diskutavome dėl nuomonės projekto ir nekalbėsiu to, ką sakiau tada. Uh, E, yra tik tai keletas papildom pastabų. Daugelį atveju aš sutinku su ponios Baro e, komentarais. Mes turime būti ambicingi, kelti aukštus tikslus, tačiau taip pat turime e, siekti, kad galutinis dokumentas būtų primtinas ir tiems, E, kas laikosi kiek kitokių pozicijų. Aš asmeniškai nepritarčiau, kad e, reikalavimas būtų taikomas ir e, mažoms vidutinėms įmonėms, tačiau aš pateikiau keltą pakeitimų, kur raginu bent jau taikyti tam tikras skatinamasias priemonės ir toms kitoms e, įmonėms, taip pat plačiau taikyti šitą principą, galbūt renkant ir vykdomuosius vadovus, e, taip pat ir mažom vidutinių įmonių e, e, valdymo organuose. Na, iš tikrųjų, kai kalbame apie lyčių pusiausvyrą, mm, e, labai svarbu atsižvelgti į galimą kritiką, tai yra į, į, į tai, tai jog e, ne tik tai skaičiumi turi būti užtikrinta moterų pusiausvyrą, bet moteris turi turėti ir pakankamus sprendžiamosius įgaliojimus. E, labai dažnai net ir tai, kad yra apie pusę moterų kažkokiam tai valdomam nereiškia, kad jos e, priima lygiaverčius sprendimus. E, E, toliau, e, nežinau, ką kiti kolegos mano, bet e, manau, kad vertėtų paminėti čia ir Europos institucijas, nes jeigu Europos komisija ir parlamentas palaiko šį pasiūlymą, tai mes be abejo turėtumėm pradėti ir nuo savo institucijų siekti panašių proporcijų ir pas mus. Nes jeigu mes, na, gal nebūtinai turime e, vykdyti visą tai, kas čia surašyta, bet e, bent jau kai kurie dalykai turėtų būti preambulėje paminėti ir iš vertinant iš institucijų perspektyvos. Taip pat, kaip jau sakiau, pateikiau dalį pakeitimų, kur, kur, kuriuose raginu mm, taikyti visokias skatinamasias priemonės, raginti valstybės narės, jog būtų e, priimamas, e, tarkim, rekomendacinių pobūdžio priemonės e, kitiems e, veikiems, raginasi siekti pačių rezultatų, kurie privaloma tvarka būtų nustatomi šioje direktyvoje atinkams kategorijoms. E, tikiuosi, kad mums visiems pavyks susitarti ir dėkoju už nuveiktą darbą. Evelyn Regner. Jinai prisidėjo rengiant šią ataskaitą jūrų komiteto vardu. Na, aš su dideliu sudomėjimu stebėjau, kaip buvo rengiamas šis dokumentas. Kita vertus, noriu pasakyti, kad nors dokumentas man patinka, aš trupučiuką suglumusi. Aš manau, kad mes turėtumėm pagalvoti, kaip e, šį dokumentą šiek tiek supaprastinti, galbūt e, padaryti grakštesnės formuluotės, bet be abejo teisingas kursas yra pasirinktas. E, tam komitetas ir kai kurie kiti e, e netrukus svarsti šio dokumento projektą su nacionaliniu parlamento atstovais ir vėlgi tai yra puikia perspektyva. Aš manau, kad čia, įtrau, čia reikėtų įtraukti kaip galima daugiau nacionalinių e, parlamento atstovų, kadangi šios diskusijos kelia nemažai strų valstybėse narėse ir e, iš tikrųjų tų diskusijų fone atrodo ryškėja gana kontrastiškas paveikslas, todėl ne visais atvejais gali būti taip jau lengva užtikrinti, jog moteris užimtų panašias vadovančias pozicijas. Kalbant e, apie mūsų socialdemokratų frakcijos e, šiandien pranešėjos kolegės Vilės Linkevičiūtės poziciją, ji kaip lietuvė iš tikrųjų labai pasišventusi šiai temai, bet jinai taip pat e, e, e stengiasi šią temą, pro, š, š, š, šią temą e, toliau kelti Lietuvos pirmininkavimo programą, taigi dabar kaip tik tai dirba Lietuvoje, užsiema būtent šio darbu. E, kalbant apie taikymos rytį, kokioms bendrovėms reikėtų taikyti, kokioms nereikėtų taikyti. Pane Blinkevičiūtė siūlo e, taikymos įti išplėsti ir e, ne tik tai Mm, biržose prekiavimus bendrovėms, kadangi kitaip labai gali būti sunku e, šią kultūrinę patirtį iš tikrųjų išplatinti visų šalių e, mastu. Taigi, jei norėtų, kad šitas dalykas būtų akcentuojamas, toliau kalbant apie mm, taikymosi ties išplėtimą mažosiams ir vidutinėms įmonėms, e, galima būtų paprastai pasakyti, kad E, ir čia turėtų būti skatinama lyčių lygybė. Taigi, e, manytumėm, kad e, bent jau tos mažutinės įmonės, kurių akcijomis yra prekiaujama biržoje, turėtų laikytis reikalavimų. Taigi, ponia Blinkevičiūtės pozicija dėl taikymas ir ties yra tokia platesnė negu, negu kurių kitų kolegų. Taip pat ponia Blinkevičiūtė norėtų akcentuoti direktyvos galiojimo pabaigos datos klausimą. Jinai nėra tokia optimistė, todėl e, ragintų išbraukti galutinę datą, kadangi lyčių lygybės užtikrinimo procesas yra begalinis, jam nereikėtų numatyti kažkokios tai galutinės datos. Na ir galų gale dėl sankcijų. Jokia taisyklė nebus veiksminga, jeigu nebus numatytos baudžiamosios priemonės sankcijos. Taigi sankcijos turi būti, pasak Vilijos, ne tik tai e, atitinkančios, proporcingos, progresyvios e, ir e, turi būti nustatyta progresuojanti administracinių nuobaudų sistema, e, kurią taikytų tinkamas teisminės institucijos. E, Taigi, šelnė pranešė iš tikrųjų labai mm, palaikytų idėją, kad e, būtų primta direktyva, kuri būtų privaloma pobūdžio ir aš galiu tik tai pasakyti, kad na, iš tikrųjų man pačiai asmeniškai taip pat visai patinka tie dalykai, kuriuos Vilijas viltų įtraukti į mūsų nuomonę. Ačiū. Toliau. Albanian. Ačiū, aš manau, kad atsakysiu griežčiau poniai Kornelisonė, jis kreipėsi tarsi į mane tiesiai. Aš e, galiu pasakyti, kad jos schema yra gana racionalius mechanizmas. Gra, racionali. Ir vis tik aš išvelgiu tam tikrų struktūrinių problemų, dėl kurių atsiranda tokių pavienių diskriminacijos atvejų. Manau, kad jos pasirinktas požiūris yra žymiai geresnis. Kaip žinote, aš esu prieš tiesiogiai vedamas kvotas. Aš nemanau, kad tai būtų teisingas sprendimas. Porą trumpų komentarų apie jos siūlomą schemą. Pirmas dalykas. Galbūt valstybėms narėms reikia ne teisės aktų. Galbūt joms reikia ne, tai, ne teisinių problemų sprendimo. E, negalima sakyti, kad e, e, jeigu bus sukurtas naujas teisės aktas, bus galima nustatyti pažeidimą ir panašiai. Nemanau, kad tokia sistema būtų gera. Mes nebūtinai galime užtikrinti reikalų pagerėjimą teisės aktu. Neretai tai yra susijęs su žmogiškų išteklių klau, problema. Gal nėra pakankamai žmonių, gal nepakanka žmonių sutinkamų išsilavinimų ir panašiai pačiose bendrovėse. Gali būt, kad bus viskas daroma teisingai, bet vis tiek nepavyks tų 40 procentų pasiekti. Man susidaro įspūdis, kad kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, kosmetikos sektoriuje, e, vyrų trūksta valdybose. Taigi galima tiesiog užstrikti amžinai e, tame jūsų dešiniajame patiniam langelėje manau, kad kol nėra rimtų problemų, nereikėtų per daug čia susireikšminti. Bet e, vis tik e, turim pripažinti, kad jeigu ir viską teisingai padarysim, kaip kad jūs siūlote, rezultatas nebūtinai bus toks, kokio jūs tikitės. Ar dar kas nors iš komisijos norėtų pakalbėti galbūt? Jūs nenorite e, mums tik tai pasakyti, kad parlamentas labai gerą darbą paliko. So aš esu iš Teisingumo generalinio direktorato ir galiu pasakyti, kad jokių konkrečių komentarų apie šią diskusiją neturiu. Taigi dabar suteiksiu žodį Cornelison. Ah, Pirmiausia, pradėsiu e, nuo pono Binion. Aš manau, kad geras jūsų pastebėjimas apie teisės aktą. Uh, Gal aš pakeisiu savo schemoje tą. Nebūtinai iš tiesų teisės aktai leis pasiekti gerų rezultatų. Visiškai teisingai pastebėjote, kad net jeigu bendroji ir viską teisingai padarys, e, gali būti, kad ji amžinai išstriks e, apatinėme dešinėme langelėje. Manau, kad tai didžiausia problema nėra. Sankcijų įmonėms nenumatome tokiais atvejais. E, kažkas dar kalbėjo apie bendrovę, kurios statute galbūt bus parašyta, kad tik uh, E, žmogus turintis tam tikrą pavardę gali balsuoti. Ir jeigu tokią pavardę turi tik vyrai, tai jie bus paskirti e, ir bus į tarybą paskirti tik vyrai, moterų nebus. Ir e, manau, kad pirmiausia reikia žiūrėti, kad būtų objektivus paaiškinimas įmonėje, kodėl nėra valdyboje pakankamai moterų, nes kitaip mes užstriksime esamai padėti. Kitos e, pastabos, ponė Esair, visą širdim sutinku, kad nuo realybės reikia netitolti. Mes parlamente kovojame, kaip pakeisti šią direktyvą, kaip e, ją patobulinti, išaiškinti, e, kad valstybėms narėms ir bendrovėms būtų galima ją lengviau gyvendinti bet lygiai taip pat ji turi būti parimta taryboje. Manau, kad reikia palaikyti glaudų ryšį su taryba. Norėčiau Jums priminti, kad tai yra nuomonė, kurią mes teikiame jūri ir FAM komitetams, todėl turime daugiau judėjimo laisvės, galime kelti daugiau siekių savo nuomonėje, bet tas e, atitikimas realybei turės būti įvertintas komitetuose. Taip pat sutinku su Marian Harkin. Labai daug kas ką mes norėjome įrašyti, netilpo, nes tiesiog yra neįmanoma, įskaitant ir ES institucijas. Aš suprantu, kad e, tai būtų tiesiog neįmanoma, bet labai geras dalykas, kad jūs paminėsite tuos dalykus konstatuojamoje dalyje, kad patikimesnė ar išorės pasaulyje atrodytume. Taikymo apimtis. Dar viena tema, kurią turėsime aptarti šešėlinėme šešėlinių pranešėjų posėdėje. Aš taip pat siūlau, kad pagrindiniuose komitetuose, jūrių komitete būtų labiausiai kalbama apie teisinę bazę. Turbūt jūrių komitetas labiausiai tinkamas tokio pobūdžio diskusijoms, todėl aš siūlau čia nesileisti į diskusijas. kai kuriuos kitus pastebėjimus aš sureaguosiu vėliau per šešėlinių pranešėjų posėdį, bet aš esu tikra, kad e, mes e, per balsavimą pasieksim konsensusą. Merci. Ačiū. Taigi, tuo remdamiesi mes e, grupės komiteto pateikimus teiksime iki Liepos 8 dienos. E, balsuojama bus teisės reikalų komitete ir moterų e, komitete rugsėjo 16-18 e, dienos posėdžiuose. Šį darbo atvarkės klausimą baigiame svarstyti. 20 klausimas. Nagrinėsime nuomonės e, projektą, kurį parengė Tamas Deutsch. Tai yra nuomonė rengiama IMKO komitetui apie viešojo sektoriaus e, institucijų interneto svetainių prieinamumą. Ir ponas Adam Koza pakeis e, poną Deutsch. Prašom žodis jums. Köszönöm a szót, elnök asszony. Dajs Tamács úr, at helyettesítem, elnézést kérek a nevében, mert... Labai ačiū. Aš pakeičiu poną Deutsch, kuris atsiprašo, jis kaip tik šiuo metu turi dalyvauti kitame e, posėdėje, kito komiteto posėdėje. Aš norėčiau šiek tiek e, apibendrinti, gal dešimčia punktų, pagrindinius jo nuomonės elementus pradėsiu pirmiausia nuo dviejų premisų, kurias ponas Doč norėtų išskirti. Tiesą sakant, labai svarbu yra vienodas teisės e, suteikti visiems, kad būtų užtikrintas e, įmonės e, įvaizdžių išsaugojimas ir interneto svetainė tam yra labai svarbi. Ponas Deutsch pirmiausia kalba apie tai, kad prieinamumas yra nepaprastai svarbus, todėl valstybės narės tuo tikslu turėtų e, e suderinti dabar turimus gana skirtingus teisės aktus. E, mes e, kalbame dabar apie interneto svetainių prieinamumą. Supraskime, kad tai yra neįgaliųjų socialinės įtraukties klausimas, taip pat ir kitų visuomenės grupių socialinės įtraukties klausimas. O mūsų tikslasgi yra tą prieinamumą užtikrinti. Nepamirškime, kad ši rinka e, yra labai didelis ekonominis interesas. Interneto svetainių prieinamumas rinkai atneštų 2 milijardus eurų. Vadinasi, labai svarbu užtikrinti, kad e, atitinkamuose teisės aktuose būtų kalbama aiškiai ir e, nuosekliai. E, ponas pranešėjas yra, tik, užsi, yra tikras, kad jeigu reglamentai bus geri, visi vartotojai galės e, aktyviau pasistengti, kad prieinamumas iš tiesų būtų užtikrintas ir tai atneš e, naudos inovacijoms. Ponas Deutsch pateikė labai daug pakeitimų susijusia su asmens duomenų apsauga, jų saugių perdavimu. Taip pat e, jis patikslino kai kuriuos apibrėžimus, kurie yra teisės akto pasiūlyme surašyti. Taip pat jis e, norėjo giliau panagrinėti e, prieinamumo aspektą. Jis supranta, kad visas kliūtis reikia pašalinti, todėl labai svarbu suformuoti e, parengti etikos specialistus, nes e, kol kas tokios kvalifikacijos e, profesionalų trūksta. Taip pat e, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į bendrovės, kurios būtų suinteresuotos šiuo teisės aktu. Pirmiausia, turim galvoti apie mažas ir vidutinės įmonės, bet joms, kaip jų nekartą sakyta, turi būti uždėta per daug didelį administracinį naštą. Pone Harkin, labai ačiū. Ačiū pranešėjui, perskaičiau pakeitimus ir manau, kad galiu su dauguma jų sutikti. Vienintelis man keliantis šiek tiek abejonių yra vienuoliktasis pakeitimas. Jame yra kalbama apie tai, kad interneto svetainės turėtų būti prieinamas visiems naudotojams, visų pirma, funkcinių sutrikimų turintiems žmonėms, įskaitant neįgaliuosius. Pranešės prideda taip pat pagyvenusios žmonės. Aš galiu pasakyti, kad tokia išvardintų žmonių grupė nebūtų vienalytė. Negalima pagyvenusių žmonių ir funkcinių sutrikimų turinčių žmonių sudėti vieną grupę, bet aš pranešėjau apie tai kalbėsiu pati individualiai. Uh, Kitas dalykas. Priedė yra išvardinta viešojo sektoriaus įmonių e, eilė visa. E, žinau, kad pranešėjas pats tai svarstė, pavyzdžiui, dešimtame punkte yra kalbama apie dalyvavimą e, aukštajame išsilavinime arba universitetus. Aš manau, kad turėtume kalbėti apie išsilavinimą visais lygmenėmis, ne tik aukštuoju lygmeniu. Taip pat yra kalbama apie mokesčius, kalbama apie pajamų mokesčių, bet yra ir kiti dalykai, pavyzdžiui, vandens mokesčiai, komunaliniai mokesčiai, nusavybės mokesčiai. Tai turi būti įmanoma padaryti internetu taip pat. Ir kitas komentaras, vėlgi pranešėjas jau apie tai kalbėjo, gal aš jau kartosiuosi, reikia užtikrinti, kad būtų įtrauktos visos suinteresuotos pusės, pavyzdžiui, užtikrinant e, E, nuoseklę e, interneto svetainių prieinamumo sistemą. Vienas mano klausimų yra panašus į tą, ką aš klausiau apie praeitą nuomonę, kai kalbėjau apie lyčių lygybę ES institucijose. Jeigu norime, kad visos e, viešojo sektoriaus interneto svetainės būtų lengvai prieinamos, tai E, aš paklausiu, ar mes neturėtume pagalvoti apie visas oficialias ES institucijų svetainės, ar joms nereikėtų kelti vienodų reikalavimų. Manau, kad bent jau reikėtų apie tai pakalbėti arba mūsų komitete, gal, arba pirmininkų sąjungoje galbūt netgi. Aš sutinku su pranešėju. E, pač aš išskiriu trečio straipsnio pirmą dalį, kur yra sakoma, kad e, turi būti užtikrinta prieiga neįgaliesiems. Yra šis tas pasakyta asmens duomenų apsauga, skirtingų pagrindinių iniciatyvų, sinergija ir panašiai. Su visu tuo sutinku ir e, manau, kad mes galiausiai parengsim labai gerą nuomonę. Ačiū. Alejandro Serkas. Sí, nuestra, <clears throat> nuestra ponente la sombra es la señora King. Ačiū. Pone Na, mes patiksime gal vieną kitą pakeitimą šiam pranešimui ir manome, kad kai kuriais atžvilgiais galima eiti netgi dar toliau. Pradėti, aišku, noriu nuo to, kad šis pranešimas apskritai yra labai svarbus kovai su diskriminavimu. Tikrai kai kurioms valstybėms narėms reikia pagalbos tam, kad jis prieartėtų prie kitų valstybių lygių, lygio. Reikia ir teisinių instrumentų, reikia ir pagalbos priemonių neįgaliesiems, vyresniems žmonėms, atokiuose regionuose gyvenantiems asmenims ir panašiai. Ir jeigu nėra atitinkamų interneto puslapių, tai yra labai sudėtinga. Šis naujas instrumentas turi būti prieinamas visiems, ne tik tai tiems, kurie šiaip yra palankesnėse pozicijose dėl vienos ar kitos priežasties. Na, manau, kad iš principo e, pranešimo tekstas yra gerai suformuluotas, mes negalime kalbėti restriktyvę kalbą. Mes norime, kad viešasis sektorius ir viešoji administracija pateiktų visas įmanomas techninės galimybės, pasinaudotų visomis įmanomomis techninėmis galimybėmis ir pateiktų visokio pobūdžio prieigą piliečiams. Taigi pats iniciatyvinis pasiūlymas yra svarbus, bet daug svarbesnis yra įgyvendinimas, nes daug teisės aktų yra priimama, priimama tačiau daug kas, kurie lieka neįgyvendinti. Taigi reikia priežiūros mechanizmo. Reikia klausti pačių šio instrumento vartotojų, kiek jis jiems yra naudingas. Jiems turėtų tekti daug svarbesnis vaidmuo. Kitas dalykas, strai, penktajame straipsnėje, man atrodo, reikia konkrečių terminų įvardyjimo, kad tai nebūtų tik tai gražus žodžiai, kad turėtume garantijų, kad visa tai, kas čia pasakyta, kada nors bus iš tikrųjų įgyvendinama. Ačiū. Madam. Ačiū. Ar Europos komisijos atstovė norėtų pasisakyti? Taip, prašom. Ponas, atsiprašau. So, you have a few comments. Uh, first is related uh, amendment number 10 about... Turime keletą komentarų. Pirmiausia, dėl dešimtojo pakeitimo, kur kalbam apie uh, suinteresuotų grupių atstovų dalyvavimą komitete. Komitetas spręs dėl vykdomųjų aktų, kurie nustatys e, ataskaitų teikimo procedūrą. Problema yra ta, kad e, suinteresuotų grupės atstovai negali dalyvauti tokiuose komitetuose. Jie priimami komitologijos procedūrą ir e, komisija išoriškai konsultuojasi su suinteresuotomis grupėmis. Mes tai galime padaryti, tačiau dalyvauti pačiuose komitetuose negali šie atstovai. Tai yra tik tai valstybių narių ir komisijos atstovų komitetai. Uh, ir kai aš kalbu apie tas e, suinteresuotus atstovus, suinteresuotus grupuotės, tai be abejo mes ketiname su jais tartis, tarsimės ir su neįgaliųjų atstovais, ir su pramonės atstovais. Kita vertus, taip pat e, šitų grupių atstovai e, gali dalyvauti stebėsenos struktūroje, stebėsenos mechanizme E, taigi čia irgi jos galėsime įtraukti, bet pačiose komitetuose dalyvauti negalės. Kitas pastebėjimas dėl 15 pakeitimo e, dėl paslaugų, kurios išvardintos prieduose ir valstybinio sektoriaus informavim. E, valstybinės institucijos, na, tiesąkant, galime pasakyti, kad, kiek mes suprantame, praktiškai beveik visos valstybinės institucijos, visų valstybinių institucijų tinklalapiai yra svarbus suomeniai ir jiems turėtų būti taikomas šitos nuostos. Taigi, jeigu jau e, kalbėsime apie ES institucijas, jų būtinybę sutokyti jų tinklalapius, vėlgi noriu pasakyti, kad šita direktyva negali būti taikoma ES institucijoms. E, šiaip institucijų tinklalapiai dabar yra gerai prieinami įvairiausiams e, vartotojų grupėms, bet negalima direktyva bandyti e, e nustatyti tam tikrų prievolių Europos institucijoms. Na ir kita vertus, teisingai buvo pastebėta, kad mes turėtume be abejo užduoti tam tikrą pavyzdį ir dėl to turėtume savo iniciatyvą padaryti, kad šitą tinklalapį būtų prieinami vyriausiams vartotojų grupėms. Ačiū, vėl žodis teiksiu pranešėjai Kosai. Köszönöm a kedves kollégáknak az észrevételeket. Ačiū. Gerbėjams kolegoms už komentarus. Aš be abejo ketinu perduoti visus šitos komentarus e, tiem, kas rengia dokumentą. Kita vertus, turiu tik tai dar vieną papildymą iš savo pusės. Vėlgi, nelakykite tai pasakymą nei už, nei prieš, tai tiesiog fakto konstatavimas. Aš noriu pabrėžti, kodėl šita tema yra tokia svarbi. 2010 metais komisija priemė savo e, strategiją neįgaliesiems, kuri apima laikotarpį 2020 metų. Ir e, viena iš priemonių numatyta buvo demokratinės konsultacijos, kurias turėtų e, vykti komisija, tai buvo jų pasirinktas darbo metodas. Ir dalis šitų konsultacijų turėtų vykti per internetą. Tai, kaip sakiau, tai yra konsultacijos dėl strategijos neįgaliesiams ir labai nedaug komentarų bei pasiūlymų buvo pateikti, kadangi e, būtent tos asmenų grupės, e, kuris labiausiai yra paliesto šio dokumento, kuris labiausiai suinteresuotas, būtent tie pats neįgalėjai, paprastai negali pasinaudoti internetu. Vien dėl to e, noriu dar kartą akcentuoti, kaip mums svarbu yra įspręsti šią problemą. Labai ačiū. Absolument. Euh, merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous ouvrons un... Būtent, labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas Liepos 2. Aptarsime rugsėjo 5. E, kompromisinius pakeitimus 25. E, o balsuojama bus 27-28 e, nuo lapkričio plenarnėme posėdėje. Toliau, ponė Sipelė kaip ir ponė Kingė Guns yra e, Libe komiteto balsavime, todėl aš siūlau 21 ir 22 punktų sukeisti vietomis. Vadinasi, ponė Škridlevska mums dabar pristatys 331 pakeitimą kuri, kurio, kurių jie susilaukė savo e, iniciatyviniam e, pranešimui dėl galimų jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdų. Prašom, ponė pranešė, žodis jums. E, Ačiū pirmininkė. Kaip jūs ir minėjote, tai yra mano iniciatyva teikiamas pranešimas. Buvo patikta 331 pataisa. Norėčiau padėkoti visiems, kurie teikia tas pataisas, tos pakeitimus, tuo parodydami, kokia svarbi tai yra tema ir, ir tikrai prisidėdami prie šio pranešimo galutinės versijos. Tačiau m, mm, tikrai man daugybė pakeitimų yra įrodymas, kiek svarbi mums šita jaunimo nedarbo tema ir mes norime šią problemą kaip manoma greičiau kažkokiu būdu išspręsti. Dauguma pakeitimų mano bus tikrai pozityviai sutikti ir priimti. Ir nenoriu dabar apie juos visus kalbėti, kadangi mes visada baigtumėm mūsų posėdį tik tai kitą savaitę. Aš noriu pakalbėti tik tai apie tuos pakeitimus, kurie man kelia abejonių. Ir ką norėčiau čia pasakyti. Tai noriu pasakyti, kad man labai svarbu, kad šiame pranešime būtų atkreiptas dėmesys į tam tikrus faktus. Jaunimo sudėtinga situacija nesusijusi tik tai su ekonomikos krize ir jos pasiekmėmis. Žinoma, krizė sustiprina problemą, bet ji nėra vienintelė jos priežastis. Tai yra struktūrinė problema. Ir dabar mes tikrai na, galime kelti šį klausimą, kalbėti apie verslo didesnį dalyvavimą šios problemos sprendime ir pagalvoti apie efektyvesnę švietimo ir išsilavinimo sistemą, kuri leistų jauniems žmonėms įsigyti tokią patirtį, tokių žinių, kuri padėtų paskui susirasti darbą. Dar, etap, dar tame etape pradėti spręsti problemą, kai jaunimas dar tik mokosi. Dabar mes turime stengtis, kad jaunimas gautų darbą ir būtų už tą darbą mokama. Ir Europos parlamentas tikrai galėtų pats garantuoti tam tikras situacijas, tam tikrą tokios politikos, užimtis tokios politikos. Ir reikėtų stengtis, kad mūsų deklaracijos, mūsų politinės nuostatos iš tikrųjų atsispindėtų ir realybėje. Dabar susidurėme su tuo, kad jaunimas emigruoja ir išvyksta iš tų šalių, kuriuose yra aukštas nedarbo lygių, lygis. Tokiu būdu toms valstybėms, žinoma, dar labiau apsunkinama situacija, nes išeiti iš krizės tampa dar sunkiau. Kita vertus, jaunimui neįmanoma uždrausti išvažiuoti į tas šalis, kur jis, kuriuose jie galbūt susiras darbą. Taigi čia reikia spręsti problemą kompleksiškai. Negalime tik teikti tik tai suteikti jaunimui pažadus, kad laikinas įsidarbinimas paskui kada nors pavirs nuolatiniu darbu. Turime suteikti jiems ir tokias teisinės garantijas, kad jaunimas būtų apsaugotas nuo piknaudžiavimo iš darbdavių pusės, kad jie būtų įdarbinami tik tais kažkokius sunkius savo laikotarpiu už nedidelį atlyginimą, o paskui jau toliau nebe. Kiekviena praktikos vieta įmonėje turėtų vienai par kitaip pavirsti darbo vieta. Tačiau ir ta praktika, ir praktikos vieta turėtų būti bent jau labai kokybiška ir tokia, kuri garantuotų jaunimui tolesnius, tolesnės galimybės darbo rinkoje. Ir darbdavys turėtų savo teikiamas stažuotės ar praktikas pats traktuoti kaip investiciją į ateitį. Lygiai taip pat turėtume keisti ir pensijų kaupimo sistemą, kad jaunimas galėtų savo kaupiam, kaupimo teises perkelti laisvai iš vienos valstybės į, kitos, į kitą. Parlamentas nori suteikti visoms, visam, visam, visiems jauniems žmonėms vienodas galimybės pasinaudoti nemokamų išsilavinimų visose valstybėse narise. Nors, bet tai iš esmės nėra realu. Ir tokie pakeitimai nėra realistiniai, todėl ir jie yra pakankamai sudėtingi. Aš ketinau susitikti ir jau esame susitikę su šešėliniais pranešėjais dėl šio pranešimo ir bandėme jau surasti vieną kitą kompromisą. Kitą savaitę vėl susitiksime ir aš tikiuosi, kad kompromisai pasieks to, kad tekstas, kompromisais pavyks pasiekti to, kad tekstas nebus pernelyg ilgas. Kita vertus, pavyks atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių pateiktas pozicijas, jeigu jos bus realios. Taigi aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimo, kuris bus daug platesnis negu tik tai atskirų politinių partijų pageidavimai. Evelyn Regner. Dankeschön, Frau Vorsitzende, und Dankeschön. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, Joana, už darbą ir už bendradarbiavimo dvasę. Jau Joana minėjo, kad vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko, jis buvo labai sėkmingas, nors visų kontroversiškų klausimų aptarti, žinoma, dar nepavyko. Prieš pradėdama komentuoti atskirus pakeitimus arba jų blokus, norėčiau pasakyti dar tokį dalyką. Priminsiu, kad praeitą savaitę plenarinėme posėdėje priėmėme rezoliuciją, kurioje labai aiškiai buvo pasakytas toks dalykas. Jaunimo užimtumas turi būti svarstomas ir turi makroekonomikos kontekste ir su jaunimo nedarbu gali būti kovojama tik makroekonominėmis priemonėmis. Taigi reikia atsižvelgti į struktūrinės problemas, bet nepamiršti ir ekonomikos krizės. Ir jūs žinot, ką pasakysiu, nes sakau tą ne vieną kartą, aš esu iš šalies, kurioje 2008 metais prasidėjus kriziai lėšos aktyviai da, nedarbo politikai, nedarbo mažinimo politikai buvo iškart sumažintos. Ir rezultatas tiksliau kaip tik buvo imtasi priemonių ir rezultatas matomas. Taigi aš galiu pasakyti, kad pinigai skiriami šiai politikai nėra išmesti pinigai, tai yra investicija į ateitį ir tai gali būti taikoma kiekvienoje valstybėje narėje. Dabar noriu pakalbėti apie pakeitimus ir padar, padalinsiu juos į kelias grupės, kai kurie yra man priimtesni, kiti mažiau priimtini, bet manau, kad kompromis, kompromisą galima rasti įvairiais klausimais. Reikia įtraukti visus veikėjus, visus, kurie yra susijęs su šia problema į, sprend, į jos sprendimą, į problemų sprendimą. Tai yra ir vietos institucijos, ir darbuo, darbdaviai, jų organizacijos, ir švietimo institucijos, ir žinoma socialiniai partneriai kurių vaidmuo čia labai svarbus. Būtent jiems tenka didelė atsakomybė. Visiems veikėjams šioje srityje tenka atsakomybė. Ir negerai bus pradėti nuo ES ir valstybių narių atsakomybės iškėlimo, nes problemą galima išspręsti tik tai bendromis pastangomis, visiems suvokiant savo atsakomybę už tai, kas vyksta. Labai teisingi yra tie pakeitimai, kurie reikalauja lėšų šioje srityje, kaip minėjau prieš tai. 21 milijonas eurų, eurų kurią, tai suma, kurią įvardino Ilo, yra visiškai nebloga suma, gana realistinė. Aš manau, kad mes turėtume remtis šiais skaičiais. Na, o dabar dar šį beitą pasakysiu apie tos pakeitimus, kurie pabrėžia dualinės švietimo sistemos reikšmę. Aš manau, kad tai tikrai labai geri pakeitimai. Mes turime būtent čia investuoti į tolimesnę ateitį. Žinoma, mes tuo neišspręsime krizės, jau susidariusios krizės artimuoju laikotarpiu, bet tai yra labai prasmingos tolimojo veikimo priemonės. Na ir kitas dalykas - socialinių partnerių vaidmuo, kurį irgi jau minėjau. Socialiniai partneriai neturėtų būti kviečiami tik į ministrų susitikimus, susitikimus išgerti kavos, bet jie turi būti įtraukiami, konstruktyviai įtraukiami į sprendimo paieškos procedūrą. Jie turi prisimti savo atsakomybę. Na, o dabar pakalbėsiu apie tuos pakeitimus, kurie man kelia sunkumų. Tai yra nederėjimas tarp kvalifikacijų ir laisvų darbo vietų. Aš suprantu, kad ši tema egzistuoja ir ta problema iš tikrųjų yra, bet reikia stengtis, kad atsakomybė šioje srityje ir ši, sprendžiant šią problemą netektų vien tik tai darbuotojams, kad ir įmonės prisimtų savo atsakomybės dalį už ir padėtų, prisidėtų sprendžiant šią problemą. Na ir paskutinis klausimas - mobilumas bei e, protų nutekėjimas. Čia vėlgi nereikėtų pernelyg, pernelyg toli šauti, kad ne, nepasiektumėm priešingo efekto. Kitas dalykas yra tariamas užimtumas, apie kurį daug kur kalbama bei praktikos, bet čia dar tikrai labai tolimas kelias. Vis dėlto aš tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiaujant, konstruktyviai bendradarbiaujant su šešėliniais pranešėjais, mums pavyks pasiekti labai gerų kompromisų ir jau džiaugiuosi mūsų kitą savaitę vyksinčių posėdžių. Ačiū. Ponas Romeo, ponia Mulė. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kadangi praeitą savaitę vyko šelnių pranešėjų sutikimas, bet mes negalėjome dalyvauti. Stasbūrė iš tikrųjų gana sudėtinga yra apriepti e, visą veiklos lauką, taigi atsiprašau dar kada, kad nedalyvau. Ten, tame sutikime, jūs patvirtinote e, kai kurios sprendimus, kurie buvo labai svarbus, tačiau kai kurie dar liko diskutuotini. Turime bendro pabudžio pastabų, tačiau mančiau, kad svarbiausia būtų priminti visiems bendrą kontekstą. Mes kalbame apie makroekonominės priemonės ir turime nepamiršti, apie ką šnekame. Nesistengiame elgtis globėjiškai. Daugiau kalbame apie tam tikrą emancipaciją, pirmiausia jaunimo emancipaciją. Kalbame apie ekonominės priemonės, kurios uh, skirtos aprūpinti jaunimą darbais, leisti jiems tvirtinti darbo rinkoje ir pasiekti dar daugiau. Taigi dėl to visą tai yra labai svarbu. Ehm, aš sutinku su problemos apibūdinimu ir taip pat teisinga tai, kad, e, kai buvo pastebėta, kai kurie šitie bendro pabudžio dalykai negali būti paversti konkrečiomis priemonėmis. Nors nuskambėjo įdomių idėjų. Kalbėkime apie konkrečius dalykus. E, yra du tokie labai konkretūs klausimai. Du klausimai, kuris mano frakcija norėtų įtraukti. Jie yra struktūrinio pobūdžio dalykai. Vienas iš jų susijęs su tam tikrais saugikliais. Jeigu investuojama, kad jaunimas galėtų e, susirasti darbo. E, tai šitos investicijos turėtų būti neįtraukiamas į deficito kriterijus savoką, apie ką e, pasakyta memorandume. Tai yra, kada skaičiuojamas deficito dydis memorandumo vykdymo tikslais šitos priemonės neturėtų būti įtraukiamas, tai turėtų būti veikiau savačkos, savački saugikliai. Ir taip turėtų būti traktuojamas. Kitas dalykas su jas jaunimo iniciatyva. Neturėtum leisti to pamiršti. Mums reikia pagalbos programos tam, kad tos valstybės, kur jaunimo nedarbo lygis e, virš 65 procentus, galėtų nedelsiant imtis priemonių ir galėtų sukurti darbo vietų bent jau 10 procentų tų nedirbančių jaunuolių. Šiuo metu taryboje vyksta diskusijos ir manau, kad apie tai mes turėtume bent jau užsiminti, tai mažų mažiausia, ką galime padaryti. Europos parlamentas turi šią problemą irgi kelti. O dabar norėčiau kalbėti apie pakeitimus, kurie nebūtinai yra pakeitimai tiesiog neprasme, bet yra tam tikri pakeitimai, kuriems nepatinka. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų yra netitikimas tarp darbo rinkos ir jaunimo užimtumo. Iš tikrųjų, čia yra didžiulė disproporcija ir turėtumėm labai atsargiai kalbėti apie tokias sąsajas kadangi tai yra slidus ledas. Nemanau, kad tokias mintis nukreips mums teisinga linkme, bet to yra pavojus, kad per daug dėmesio skirsime galimoms mokesčių lengvatoms bendrojams. Aš manau, kad jaunimo užimtumą reikėtų didinti, bet nesu tikras, kad ši priemonė būtų pati geriausia tam tikslui pasiekti. Nes dažnai atsitinka taip, kad jaunimas iš tikrųjų gauna darbą, bet darbo sąlygos, stačių sąlygos yra prastos. Taigi bijau, kad gali e, būti patvirtintos ne pačios geriausios priemonės. Mums reikia kalbėti apie kokybiškas darbo vietas, tinkamas darbo vietas. Be abejo, esame tam tikro neužtikrintumo dėl įsidarbinimo, tačiau kita vertus didžiulė problema yra ir tai, kad jaunimas dažnai gali įsidarbinti, bet, sakysim, darbo sutartis trunka tik tai keletą mėnesių ir jokios garantijos dėl talisnio užimtumo nėra. E, na, visą tai pasakęs, dėl to noriu pasakyti, kad mes palaikysime ryšius su pranešėjais, su kitais šiandien pranešėjais ir tikiuosi, kad parengsime tekstą, kuris visiems tiks. Labai ačiū. Filip Blaun. Ne, Nadia Hersh pirmiau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai. Mūsų pirmasis pokalbis Strasbūrė, pirmasis susitikimas tikrai buvo labai konstruktyvus ir jau labai greitai paaiškėjo, kad kompromisų pavyks surasti. Ir tikrai už tai dar kartą Jums noriu padėkoti. Aš tikrai esu įsitikinusi, kad tokia pačia kompromisinė dvasia dirbsime ir toliau. Pritariu tam, ką išsakė kolegos. Taip, jaunimo nedarbus, nedarbas e, reikalauja ir ilgalaikių, ir trumpalaikių priemonių. Tik, trum, žinoma, trumpalaikės priemonės pirmiausia turėtų būti tokios simbolinės priemonės ir ką tai reiškia? Tai reiškia visų pirma pinigus, lėšų skyrimą. Uh, kovai su nedarbu. Mes galim finansuoti tam tikras priemonės, galim sukurti kažkokias struktūras ir padaryti tą gana greitai. Bet yra ir dalykų, kurie taip greitai nepasikeičia. Tai yra struktūrinės sąlygos, dėl kurių susiformuoja tam tikras jaunimo tam tikros tendencijos dėl jaunimo nedarbo. Ir jeigu mes norime tas struktūrinės sąlygas keisti, tai žinoma, nesus, neapsėsime be reformų valstybėse narėse. Dualinis švietimas, dualinė švietimo sistema yra tikrai labai geras požiūris ir Austrijoje, ir Vokietijoje ši sistema veikia, bet galbūt taip betarpiškai perkelti austriškos ar vokiškos sistemos į kitas valstybės narės ir nepavyks, reikia prisiderinti prie esamų sąlygų. Bet to man atrodo, kad reikia visuomet analizuoti ir priežastį, dėl ko susidarė tokia padėtis. Daug jaunų žmonių iš švietimo sistemos iškrenta dėl to, kad per anksti išeina iš mokyklos, nutraukia mokslus ir panašiai. Tokiems žmonėms reikia sutik, suteikti taip pat galimybių. Ne tik tai tiems, kurie baigia aukštus mokslus. Žodžiu, ir valstybės narės turi pasižiūrėti, kokia yra jaunimo struktūra, kokios yra problemos, konkrečiai problemos ir atitinkamai taikyti regioninės, o gal net ir lokalaus poveikio programas mes negalim tikrai dabar teikti, kad bus kokia nors visos Europos programa, nes visiems vieno recepto mes negalim pritaikyti. Tai dabar e, žiniasklaida tarsi kelia tokia idėja, bet tai netiesa. Taip yra neįmanoma išspręsti šios problemos. Taip pat buvo pateikta pakeitimų dėl mobilumo ir dėl to, kad reikia kažkaip sumažinti atotrukį tarp pasiūlos ir paklausos. Uh, aš suprantu, kad kai geri žmonės išvyksta iš šalies, visiems atrodo, kad tai yra didžiulė tragedija. Bet jeigu tiems žmonėms suteikiamos galimybės kitur, tai nėra taip jau blogai. Juk iš dalis jų tikrai sugrįž, galbūt dalis pasiliks, nes sukurs ten šeimą ar, kas, ar liks dėl kitų priežasčių. Bet daug žmonių sugrįž, sugrįž su savo ryšiai, su patirtim ir panašiai. Ir aš uh, manau, kad mobilumas yra iš tikrųjų variklis kovoje su, su skurdu, su krize ir panašiai. Nebūtinai reikėtų į šią problemą žiūrėti tik tai taip, kad išeina žmonės ir šalis praranda labiausiai išsilavinusi žmonių sluoksnį. Uh, Aš kaip tik manau, kad kadangi kalbam apie bendrą Europos darbo rinką, tai mobilumas yra vienas iš kertinių tokios bendros darbo rinkos akmenų. Aš manau, kad tą judėjimą reikia, į, į judėjimą reikia žiūrėti būtent iš tokios perspektyvos. Ir aš tikrai tokias mobilumo priemonės šiaip jau ir paremčiau. Kitas dalykas, tas e, tariamas tariamas savarank, darbas savarankiškai ir panašiai, tai aišku, kad reikėtų tokius na, reiškinius reikėtų tokį reiškinį, žinoma, panagrinėti atidžiau. Žinoma, kad savarankiškas darbas yra labai geras dalykas. Aišku, išskyrus tuos atvejus, kai sukūriamos įmonės tik tai tam, kad po pusės metų bankrutuotų. Bet motivacija būti savarankiškiams, dirbti savarankiškai, bet kuriuo atveju reikia kurti. Na ir dar vienas dalykas, vėlgi skaičiavimai, skaičiai, deficito skaičiavimai. Reikia vis dėlto būti drąsiems ir pasakyti, kad e, galima imtis, galima taip daryti, galima neįtraukti šių priemonių į deficito sąskaitą, galima, bet reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai tos priemonės yra efektyvios. Todėl čia ir reikia tam tikro atsargumo. Negalime visko matuoti vienu matu ir pasakyti, kad visas priemonės mes galime išbraukti iš deficito skaičiavimų, todėl kad taip sukurtumėm labai greitai ir kelius piknaudžiavimui. Jeigu jau norime taip e, šitas lėšas įtraukti į skaičiavimą, tai tada reikėtų bent jau numatyti tokį saugiklį, kad priemonės turi būti efektyvios. Na, o šiaip aš manau, kad kadangi tikrai vyrauja gana tokia palanki kompromiso dvasia šešėlinių pranešėjų sutikime, tai tikiuosi, kad šį pranešimą pavyks parengti labai gerai. Ačiū. Dėkui, Filip Bujon. Bujon. Daugiau niekas patojo nebenorės kalbėti. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjai Mes matome, kad ji gerai valdo temą, gerą, aktualią, svarbę temą. Ir tai, ką jinai pasakė ir ką ponė Regner sakė, mes turime dirbti visomis įmanomomis ryti, e, kryptimis, kad pasiektume optimalų rezultatą. E, dabartinės aplinkybės yra katastrofa jaunimui ir e, iš esmėsgi čia kalbame apie Europos ateitį. Aš nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, tik tai išskirsiu trejata ketvirtą punktų, e, kurie atsispindi mūsų pateiktose pakeitimuose. Pirmiausia, reikia supaprasinti administracinius e, veiksmus jauniems žmonėms ieškantiems darbo ir tai reikia padaryti kuo greičiau. Mes turime pasisakyti už vieno langelio sistemą. Be to, turime suprasti, kad struktūra, kuri leidžia įdarbinti tuos jaunus žmonės, turi būti ne tik tuščias administracinis langelis, ji turėtų pasiūlyti daugybę įvairiausių galimybių, turėtų atsisvelgti jauno žmogaus socialinės aplinkybės, sveikatos padėtį. Kartais jaunimas susiduria su problemomis gauti darbą ar pradėti dirbti dėl kitų sunkumų. Todėl mes turėtume rasti struktūrą, kuri palengvintų e, tiem žmonėms galimybės gauti, pavyzdžiui, vairuotojo teisės arba e, E, padėtų jiems sveikatos problemas įveikti, kad tie žmonės būtų tinkamesni darbo rinkai. Ir tokia struktūra turėtų e, būti remiama iš valstybių narių biudžeto. E, greta įprastinių įdarbinimo agentūrų, struktūrų ir tos struktūros suteikia tiesiog jauniems žmonėms darbo vietas. Kitas dalykas, aš norėčiau pasiūlyti E, kad numatytume kuo daugiau galimybių jaunimui dirbti. Galbūt tai gali būti e, už atlyginimą organizuojamos stažuotės ir panašiai. Šiuo požiūriu mes e, stažuotės turėtume traktuoti kaip profesinės patirties įgydymo būdą. Mes negalime sakyti jauniems žmonėms, kurie neturi jokios patirties, kad jie negali gauti fiksuotos ar nefiksuotos darbo sutarties, nes jie neturi stažo. Mes turime e, įtikinti jaunus žmonės, kad net trumpas įsidarbinimas, trumpos stažuotės jiems yra naudingos. Dar vienas dalykas. E, stažuotės e, praktinis darbas turėtų būti pakaitomis siūlomas, turėtų būti nuotės įvairios alternatyvos ir mes turėtume už tai pasakyti. Kitas dalykas įdarbinimo struktūros ir jų suderinimas su mikrofinansavimu, e, mikrofinansavimu ir bendrovėms ir patiems jauniems žmonėms, jeigu jie nori savo įkurti verslą, pavyzdžiui. E, Mūsų valstybėse, kiek žinau, toks dalykas nėra labai populiarus, bent jau mano valstybėje tokio mikrofinansavimo neegzistuoja. Todėl aš galiu pasakyti, kad šie 6 milijardai eurų skirti artimiausiams septyneriems metams yra jokinga suma, žinant, kokio masto ši problema yra. Ir e, kaip galime užtikrinti jauniems žmonėms galimybės patekti į darbo rinką. Dar vienas labai svarbus dalykas. Mes turime kištis į uh, E, mokyklas, į, į švietimo sistemą. Labai dažnai, aš bent jau iš savo patirties žinau, švietimo sistemos e, yra e, tendencingos ir nėra suderinimo tarp realaus e, specialybių poreikio ir e, profesinio orientavimo mokyklose. Todėl labai daug jaunų žmonių baigia mokyklas ir neturi realių galimybių įsidarbinti vietoje. Labai dažnai tai yra jauni žmonės, kurie socialiai kalbant susiduria su sunkumais, kurie neturi nei intelektinių, nei finansinių, nei socialinių galimybių e, sureaguoti į mobilumo e, atveriamas galimybės. Todėl mes turime geriau informuoti mokyklas ir turime atsižvelgti į e, atitinkamo regiono ar šeimos poreikius ir galimybės. Taigi mes turime įsikišti į švietimo sistemą. Mes turime uh, suderinti švietimo sistemą ir e, po, su profesiniais poreikiais. Mes turime įvertinti, kokie yra profesiniai poreikiai aplink vieną ar kitą mokyklą. Ir ypač tai turime daryti e, galvodami apie baigiamuosius mokyklų metus? Ačiū. Galėčiau suteikti žodį pranešėjai, bet prieš tai aš dar pati norėčiau pakalbėti. Aš jau jums pristačius pranešimą šitą sakiau, bet aš žinau, kad šį savo iniciatyvą rengiamą pranešimą ėmėmės rašyti e, labai tinkamu metu, bet dabar matome, kad realybė mus aplenkė Deja, sakau, nes e, jaunimo padėtis dar labiau pablogėjo ir šiandien iniciatyvų atsiranda vis daugiau ir daugiau. E, komisijos narys Andoras šiandien patikė komunikatą, kuris šįryt buvo patvirtintas komisijos kolegijoje ir ten, kuriame yra kalba apie pagalbos priemonės jauniems žmonėms. Ten yra išvardintos visos iniciatyvos e, apie kurias mes visi žinome šioje srityje, esame su jomis susipažinę. Ir e, jeigu pažvelgtume Europos vadovų tarybos išvadas padarytas birželio mėnesį, tai pamatytume, kad iš esmės mes jau nieko daug nebegalime pakeisti. Tai yra labiau toksai samoningumo turbūt didinimas, ką mes dabar darome. Tai aš manau, kad realiai jūsų iniciatyvinis pranešimas yra susijęs su nepaprastai plataus masto tema. Jis turi papildomos vertės, tai yra kolektyvinis darbas, išjudinės daugelį žmonių, sudominės daugelį žmonių, daugiau kaip 300 pakeitimų, daug laiko jums prireikė juos tvarkant. Ir kiekvieną kartą, aš sakau, reikia išskirti 3-4 pagrindinės e, e, nuostatas tokius pagrindinius signalus iš kiekvieno pranešimo, kurie atneš papildomos vertės diskusijose su visuomenė. Paskutinis dalykas dėl to, ką jūs sakėte apie padoro atlyginimą. Iki šiol po uh, e, CDA darbų A, SBO E, veiklos sprendimų mes e, laukiame tam tikrų tarp vyriausybinių organizacijų e, rezultatų, darbo rezultatų, nevyriausybinių organizacijų darbo rezultatų, bandant išryškinti tą netinkamo atlyginimo problemą nes per krizę susiformavo vargšų skurdžių darbuotojų klasė ir padarus atlyginimas dabar yra labai rimta problema. Ir tai e, yra aktuali problema ir kai kalbama apie stažuotės. Europos komisija rengia savo iniciatyvą apie stažuotės. Žinau, kad ponė Turunen rengia atitinkamą pranešimą. Matome, kad e, e reikia užtikrinti, kad stažuotės nebūtų traktuojamas kaip socialinio dempingo viena iš rūšių. Mes turime užtikrinti, kad stažuotojams būtų mokamas minimalus atlyginimas, bet padorus atlyginimas. Kalbėkime apie e, kažkokią kompensaciją, jeigu nenorite sakyti, kad tai yra atlyginimas, bet stažuotės paprastai, jeigu viskas gerai, prasitėse. Aišku, tai problemos bendrai neišsprendžia. E, kai kalbame apie stažuotės, e, nuolat iškyla diskusijos apie profesinę kvalifikaciją, e, kai kurias darbo sąlygas ir panašiai. Bet kai stažuotės yra organizuojamos greta profesinės kvalifikacijos kelimo, tai e, manau, kad e, jos nusipelno mūsų dėmesio, nes šiais laikais vis tik dar matome, kad kartais stažuotės būna nauja eksploatavimo forma, darbuotojų išnaudojimo forma. Taigi tiek ir poniai pranešėjai leisiu užbaigti diskusiją. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Dėkuoju pirmininkė. Na, pirmiausia, pakomentuosiu jūsų pačios pasisakymą, jeigu leisite. Žinome, kai kalbam apie tokias iniciatyvas, kurios susiję su jaunimu, tai tų iniciatyvų tikrai yra daug. Jų yra kas kart vis daugiau. Bet matyt, kad tarptų iniciatyvų trūksta gerų iniciatyvų. Tikiuosi, kad ateityje taip nebus. Ir pranešime mes kaip tik ir užfiksuojame tokias, tokius reikalavimus. Uh, kad visi sprendimai būtų nukreipti į ateitį ir tai būtų sprendimai, kurie padėtų padėti spręsti dabar, bet, atei, bet spręstų ją ir ateityje. Tai yra keliai, kuriuos kurie leistų įtraukti visus suinteresuotus ar susijusius asmenys bei veikėjus į problemos sprendimą, kaip minėjo ir kolegė Hirštai. Yra ir išslavinimą teikiančios institucijos, ir socialiniai partneriai, ir darbdaviai, ir kiti. Na, aš nemanau, kad vien pranešimu mums pavyktų šią problemą išspręsti, bet mes bent jau galėtumėm numatyti kažkokias skriptis ir kai kuriuose valstybėse narėse tai tikrai galėtų šiek tiek bent jau pagerėti, ypač dabar, ypač tose, kur jaunimo nedarbas jau ir taip yra pasiekęs neįsivaizduojamus mastus, tai yra daugybė 60 gal procentų jaunimo neturi darbo. Ir skaičiai tik auga. Na, o yra tokių valstybių, kurios kaip Austrija ar kitos yra nemažai padarę ir ten ta problema nėra tokia aštri. Uh, Jūs paminėjote ir atlygio, teisingo atlygio už darbą problemą. Žinoma, aš irgi tikrai pasisakau už tai, kad kiekvienas turi būti, kiekvienam turi būti teisingai atlyginimo už nuveiktą darbą. Sutinku su tuo, kad praktikos ir stažuotės taip pat turi būti apmokamos, kad tai netaptų išnaudojimo forma tai tik apie tai kalbėjome, kai svarstėme ponios kontent pranešimą. Ten irgi kalbėjom, kad stažuotės taip pat turi būti apmokamos ir ten sutarta, nuo kurio laikotarpio tai turi būti daroma, nuo kurio mėnesio ir panašiai. Išeitų, kad mes ir patys parlamentarai nelabai tai gerai elgiamės, nes ne visiems savo stažuotojam mokom, mokame atlygius. Reikėtų pirmiausia apsišluoti ir savo kieme, ir parlamentas turėtų rodyti gerą pavyzdį šioje srityje, tai mokėdamas savo stažuotojams atlyginimą, o ne tik tai reikalauti, kad tai darytų kiti netgi vieno mėnesio stažuotė turėtų būti apmokama, ar tai turėtų, kokią formą tai būtų, ar tai būtų kompen, kelionės išlaidų kompensacija, ar kažkaip kitaip. Reikia pasižiūrėti. Tai šitas klausimas yra pakankamai atviras, bet galima apie tai ir reikia apie tai diskutuoti. Sutinku ir su tuo, kad jūs, ką jūs sakėte, kad stažuotė negali būti išnaudojimas. Jeigu stažuotė trunka 12 mėnesių, tai jau nėra stažuotė, tai yra terminuotas darbas ir atitinkamai turi būti ir įformintas. Manau, kad per 12 mėnesius bet koks stažuotojas įgauna jau tokias kvalifikacijas, kad jam už jo darbą, bent jau laikotarpio pabaigoje, gali būti mokamas pilnas atlyginimas kaip normaliam darbuotojui. Su tuo visiškai sutinku Bet vėlgi noriu atkreipti jūsų dėmesį į mūsų pačių praktiką. Pirmiausia, čia apsitvarkykime ir pažiūrėkime, kaip mes patys traktuojame savo stažuotojus, o tada reikalaukime to paties ir iš kitų. Dabar dėl deficito sumažinimo ar neįtraukimo tam tikrų lėšų į deficito mm, skaičiavimo procedūras. Čia reikia būti iš, tiekų, iš tikrųjų atsargiems. Tikrai ne visos, fond, ne visos priemonės, ne visos lėšos esančios fonduose yra išleidžiamas tinkamai ir efektyviai. Ir Lenkijoje, mano šalyje, yra tų problemų. Vidaus politikos e, ministras pateikė irgi programas, kuriomis, e, kurių pagalba būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu, bet neaišku, ar jo tos programos bus efektyvios ir kiek galima tuo dabar pasitikėti. Nėra aišku taip. Na, aš tikrai sutinku su tais išnuogastavimais, kuriuos išsakė e, kolegos parlamentarai. Labai dažnai būna tokie susitarimai ne, ne visiškai teisėti. Bet kas dėl to savarankiško darbo ir neteisė arba, sakykime, tokio fiktyvaus savarankiško darbo, uh, Tai čia reikėtų sakyti, kad tikrai ne kiekvienas žmogus yra sutvertas savarankiškam darbui, lygiai taip pat kaip ne, ne kiekvienas gali būti darbuotojų, samdomų darbuotojų. Čia labai sunku nus, numatyti kažkokias taisyklės. Norėčiau, atsižvelgdama aišku į tai, ką jūs pasakėte, čia pasiekti tokio kompromiso, kuris tiktų visiems. Žinoma, kad mes turime skatinti savarankišką darbą, bet kita vertus tai neturėtų tapti fiktyvę priemonę. Toliau kolegos Bonum išsakytas klausimas susijęs su išsilavinimo įstaigomis, su įvairių išsilavinimo sistemų sąsajomis su darbo rinka. Žinoma, kad taip, tos sąsajos turi būti kuo, kuo glaudesnės, kuo efektyvesnės, net ir jos galėtų prasidėti jau vidurinėje mokykloje ar juo labiau gimnazijoje. Tikrai bendradarbiauti reikia, ypač regioninių lygmenių turi būti glaudžiai bendradarbiaujama tarp darbdavių ir išsilavinimo įstaigų. Jaunuoliai rinkdamiesi savo ateities profesiją, dažnai nežino, kas jų regione yra aktualu, kokius specialistų ateityje prireiks, kokiose šakose bus lengviau susirasti darbą. Todėl šioje srityje apsikeitimas informacija, pasitarimas turėtų būti, turėtų vykti tikrai labai intensyviai ir būti institucionalizuotas tikrai turėtų jaunimas žinoti, kas regione bus svarbu, kokie, kokios gamyklos bus statomos, kokių darbuotojų reikės. Na, jeigu ką nors pamiršau, tai labai atsiprašau, bet susitikimų dar bus, dar susitiksime su šešėliniais pranešėjais ir kitą savaitę ir tikrai bus progų toliau padiskutuoti visus klausimus ir pateikti tokius tokias versijas, tokius kompromisus, kurie tenkintų mus visus ir ne tik tenkintų mus kaip kompromiso rengėjus, bet ir iš tikrųjų padėtų įveikti jaunimo darbo krizę Europos Sąjungoje. Ah, dar mobilumą norėčiau paminėti. Taip, ir prieš tai jau apie tai kalbėjau. Ir pristatydama kažkada pranešimą ir šiandien kalbėdama apie pakeitimus, be jokios abejonės nėra pats geriausias, tai nėra pati geriausia išeitis e, siūlyti žmogui išvykti iš savo šalies ieškoti ir ieškotis darbo kitur. Bet jeigu situacija yra tokia, kokia yra, tai žmogus turi savo atsakyti klausimą, ar aš noriu likti savo šalyje ir laukti, kol kas nors man ką nors pasiūlys, ar išvykti į užsienį. Ir kiekviena iš tų, iš, kiekvienas pasirinkimas yra savaip sunkus. Uh, Aš esu iš tokios šalies, iš kurios daug išvyksta žmonių. Jau dabar sakoma, kad daugiau nei milijonas Lenkų yra įsidarbinę arba tiesiog gyvena Didžiojo Britanijoje, tiek daugybė jų yra ir Airijoje, ir Olandijoje, ir žmonės išvyko dėl to, kad Lenkijoje nerado darbo. Ši tendencija dabar šiek tiek keičiasi, kadangi daug žmonių ir grįžta. Ir dabar emigracija jau yra šiek tiek sumažėjusi. Kaip ir minėjo Nadja Hirš, kai kurie žmonės išvyko tik tai tam, kad įgautų patirties, kad įgautų geresnę kvalifikaciją ir ketino grįžti ir grįžta iš tikrųjų į Lenkiją, keldami tokiu būdu ir jos ekonomiką, nes gali prisidėti prie jos augimo daug geriau. Taigi tai yra toks ne vienareikšmiškas reiškinys ir tikrai jo, jo vertinimas negali būti toks tik juodas arba baltas. Aš manau, kad čia apie tai dar kalbėsime ir su šešėliniais pranešėjais ieškodami kompromiso ir tikiuosi ben, gero bendradarbiavimo. Ačiū. Merci beaucoup et bon courage pour euh, l'élaboration. Labai ačiū ir geros stoties rengiant kompromisinius pakeitimus, apie kuriuos kalbėsime Liepos 8. Dabar Paskutinis darbo turvės klausimas šiandienai. Kalbėsime apie mūsų komiteto nuomonę pono Prust pranešimui. ITRE komitetas atsakingas už šį pranešimą. Tai KARS 2020 metų iniciatyva siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai Birgit Cipel. Ji pristatys savo nuomonės projektą. Prašom. Ja, vielen Dank. Ich darf mich auch. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę šį klausimą svarstyti darbo tvarkės pabaigoje. Ir aš pati galiu dabar pristatyti mūsų uh, parengtą pranešimą. Aš tikrai labai sveikinau komisijos iniciatyvą, nes visiems krizės metu paaiškėjo, kad nepaisant to, kokią reikšmę turi finansinis sektorius ir finansinės paslaugos, pramonė yra būtina sta ekonominio stabilumo ir augimo prielaida Europoje. Taigi pats požiūris iš principo sveikintinas. Automobilių pramonė ES yra ypatingai svarbi. Pas mus čia dirba 12 milijonų, ne tūkstančių, pasitaiso kalbėtoje, 12 milijonų žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai, tai yra ir tiesiogiai automobilių gamintojų įmonėse ir jų tiekėjų įmonėse dirbantis asmenys. Dauguma privačių investicijų į tyrimus ir inovacijas yra padaroma būtent šitoje srityje. Tai didina ne tik tai mūsų konkurencingumą, bet O, to, o, o mes, kaip žinome, esame čia tikrai labai toli pažengę ir esame vieni iš pačių inovatyviausių regionų, bet aišku, tai susiję ir su atitinkamai darbo vietų kūrimu šiame sektoriuje ir panašiai. Na, mes tik neties, netiesiogiai šiuo klausimu, žinoma, domimės, kadangi mūsų pagrindinis iššūkis yra darbuotojų teisių ir galimybių užtikrinimas šiame sektoriuje. Automobilių pramonė yra labai greitai besikeičianti pramonė, nuolatos e, išrandamos naujos technologijos nau, ir keliami nauji reikalavimai ir svoriui, ir motorams, ir energijos suvartojimui ir panašiai. Taigi nuolatinė restruktūrizacija šioje, šiame sektoriuje yra normalus dalykas ir ta restruktūrizacija, žinoma, turi poveikio ir darbuotojams. Ir todėl labai svarbu, kad jie būtų laiku informuojami apie tai, kas jų laukia, kad jie galėtų dalyvauti reformų procese. Patirtis rodo, kad jų dalyvavimas yra labai naudingas ir labai efektyvus. Ypač, kad, kai dėl, dėl švietimo, dėl galimybės kelti kvalifikaciją ir e, dalyvauti tolesniuose procesuose automobilių pramonė ES yra labai mm, glaudžiai tarpusavyje susijusi įvairiose šalyse. Todėl būtų gerai, jeigu egzistuotų ir tam tikri minimalūs standartai, kurie padidintų ne tik tai pačios pramonės galimybę gerai bendradarbiauti, bet ir garantuotų darbuotojams vienodas teisės visose valstybėse narėse. Globalizacijos fondui čia tenka ypatinga reikšmė. Globalizacijos fondo poveikis tikrai labai teigiamas ir valstybės narės EPSCO taryboje, manau, ras sprendimą tinkantį visoms šalims, visiems suinteresuotiems veikėjams. Jau minėjau, kad automobilių pramonė yra labai lanksti, nuolatos susiduria su naujais iššūkiais ir kvalifikacijos kėlimas, kompetencijų didinimas čia yra e, tikrai kertinis akmuo, todėl tai turi būti nuolat, šitas rytis turi būti nuolatos skatinama ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija pateikė pasiūlymą įkurti tokią automobilių e, kokybės tarybą, kuri nustatytų ne tik tai reikalavimus automobiliams, bet ir numatytų, kokių žinių reikia darbuotojams, kad jie galėtų konkuruoti šioje srityje. Ir vienas iš tokių, viena iš priemonių darbuotojams pakankamai būti pakankamai kvalifikuotiems yra žinoma nuolatinis kvalifikacijos kėlimas tą valstybės narės turi numatyti ir savo užimtumo metiniuose planuose, turi numatyti atitinkamas priemonės, kurios leistų darbuotojams išlikti konkurencingiems atsiprašau, šioje srityje. Matom, kad mobilumas yra labai svarbus automobilių pramonėje ir priklausomai nuo to, kaip mes jį vertiname, žinoma, atitinkamai tai turi poveikį ir darbuotojams. Jeigu sukurtos tinkamos sąlygos ir yra atitinkamos garantijos, tai darbuotojai į mobilumą nežiūrės kaip į pavojų. Na, pranešimas, žinoma, neturi būti pernelyg ilgas, Bet labai džiaugiuosi dabar jūsų mm, numanomais ar pakeitimais, kuriuos jūs pateiksite. Galbūt e, tada pranešimas įgaus šiek tiek daugiau ir turinio, ir svorio ir galėsime pateikti jį atitinkamam atsakingam komitetui. Ačiū, sako pirmininkė. Veronika, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, tai tik nuomonė, bet ji nepaprastai svarbi mūsų komitetui. Sakyčiau, esminė nuomonė, kuri labai ženkliai prisidės prie automobilių pramonės raidos visoje Europos Sąjungoje. Be abejo, ji yra svarbi e, automobilių gamintojams, bet lygiai taip pat ji svarbi pramoniai bendrai, kadangi ši nuomonė yra labai plati ir jos pasiekmių jausime ir kitose E, mūsų ūkio dalise. Žinau, kad pranešėjai buvo skirta labai daug laiko nuomoniai parengti. Nepaisant to, jie akivaizdžiai suprato esmę, svarbiausius dalykus ir e, bandė išsiaiškinti, kaip mes Europoje galėtume būti konkurencingesni. Mes galime sutelkti dėmesį į automobilių pramonę, į kvalifikacijos gerinimą, kokybės gerinimą, uh, E, tokiu būdu, su, užtikrindami taip pat saugumo priemonės, mes galime išsiskirti rinkose. Investuodami į technologijas, sutelkdami dėmesį naujovių kūrimą, kaip sakė pranešėja, mes uh, turime nepamiršti, kad reikės labai gerai pasirengusių darbuotojų. Todėl nepaprastai svarbu, kad Europos socialinis fondas uh, būtų pasitelktas kaip gera bazė darbuotojų perkvalifikavimui E, jų parengimui kitokiam darbui, kad tie žmonės e, įgautų daugiau žinių. Mes visi kalbame apie tai, kaip Europos socialinis fondas gali padėti, bet man neramu dėl to, kad pinigų jame neužteks absoliučiai viskam. Mes e, turim suvokti, kad svarbiausia šiame sektoriuje padėti darbininkams persikvalifikuoti. Kitas dalykas - finansai ir jų prieinamumas pramonėje. 2020 m. horizonto ir kozme programos galėtų būti pasitelktos užtikrinant finansavimą ne tik MVI, bet ir stambesnėms bendrovėms, kurios e, gali tokią, pasilą, e, tokią paramą gauti, nes tenkina e, keliamus kriterijus. Pranešėja jau sako, kad pranešime yra paminėtas restruktūrizavimas. Jūs ir kas pranešime mes kalbėjome apie tam tikrą iš ankstinį numatymą. Ir e, šiuo požiūriu e, tas iš ankstinis numatymas taip pat yra labai svarbus. Pateiksiu konkretų pavyzdį iš savo provincijos, iš mano regiono, iš Aragono. Aš iš ten esu, tai ten yra e, viena didžiausių visame regione uh, E, bendrovių General Motors e, gamikla yra pas mus pastatyta, tai yra viena iš konkurencingiausių bendrovių Europoje ir kaip jau buvo pasakyta, kaip ir kitas e, automobilių pramonės įmonės, jis susidūrė su sunkumais. Praėjusiu metu balandžio mėnesį buvo pasiektas susitarimas tarp bendrovės ir jos darbuotojų, tarp profsąjungų. Kas buvo pasiekta tame susitarime? Buvo numatytas restruktūrizavimas. Ir buvo įmanoma užtikrinti darbo vietų apsaugą, e, pamainų paskirstimas, darbo trukmė buvo nustatyta, naktinių pamainų e, skaičius buvo sumažintas. E, sumažintos priemokos, sumažintos premijos, bet neprarasta nei viena darbo vieta. Aš manau, kad toks restruktūrizavimas automobilių pramonės gamykloje yra labai geras. Uh, Aš manau, kad su pranešėjų mes, pranešėjai mes pasitarsime, kad tokie pastebėjimai būtų įrašyti, nes tai yra labai svarbu. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasikalbėti? Tada atkreipsiu dėmesį, kad pranešėjo kalbėjo apie pono Serkas ir pono Lopė pranešimus Jūs juos minėjote, taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad Europos komisija iš šią Europos parlamento iniciatyvą turi, jau turėjo atsakyti anksčiau nei prieš mėnesį. Europos komisija nustatytų terminų nesilaiko ir mes, manau, e, dabar e, galime tik tai remtis tam tikrą lentelę kurią e, misija mums atsiuntė, sakydama, kad bus taip ir taip. Bet re, laukiame rimtesnio atsako iš šį iniciatyvinį pranešimą, nes jis yra tikrai labai svarbus. Aš e, manau, kad e, su kolegės Brigit Sibel pranešimas galėtų priminti, ką mes jau esame prieėmę pagal serkas pranešimą ir panešius pranešimus mes tikimės patenkinančio Europos komisijos atsakymo automobilių pramonėje restruktūrizavimas vyksta. Labai dažnai gera restruktūrizavimo e, strategija, e, darbuotojų apsauga yra vienas iš svarbiausių elementų. Dabar aš suteiksiu žodį pranešėjai atsakyti e, ir po to mes jau baigsim darbą. Ja, vielen Dank. Ich kann es, denke ich, auch ganz. Ačiū. Manau, kad man pavyks trumpai susumuoti diskusiją. Aš džiaugiuosi, kad jūs išsakėte pastabas dėl restruktūrizavimo, nes restruktūrizavimas yra labai svarbus šioje pramonėje ir labai kartais tikrai reikia trupučiuką ir spaudimo padaryti. O na, dėl, dėl išsilavinimo, tai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būtent automobilių pramonėje yra labai daug taikoma perkvalifikavimo ir tolesnio kvalifikavimo įvairiausių priemonių. Pač, tą finansuoja pačios įmonės ir, žinoma, aišku, svarbu yra ir naujų darbuotojų parengimas. Ir čia tikrai reikėtų pažiūrėti, kokios yra galimybės naudotis ES lėšomis, kad darbuotojams būtų galima suteikti atitinkamą kvalifikaciją. Nu, Labai džiaugiuosi, kad kolega atkreipė dėmesį, kad greta automobilių pramonės ir tiekėjų yra ir kitų dar pramonės šakų susijusių su automobilių pramonė, kurių taip pat nereikėtų pamiršti. Taigi aš jau dabar džiaugiuosi mūsų būsimomis diskusijomis ir tikiuosi, kad pranešimas, kurį mes parengsime, bus tikrai daug, na, toks, turės daugiau mėsos ant kaulų, jeigu taip galima pasakyti, negu šitas rėmas, kurį aš dabar pateikiu. Ačiū. Ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas Liepos 2, rugsėjo 5 mes jau svarstysime, 25 rugsėjo sieksime kompromisu, balsuoti yra numatyta 26 rugsėjo, Intre komitetas bent jau kol kas nusprendė e, šį E, pranešimą aptarti spalio 17 dieną. Baigiame šiandien darbą. Gero vakaro. Susitiksim rytoj 9 val. 10. Ir tai bus e, e, posėdis, kuriame beveik tik balsuosime. Taigi apsikausikite kantrybę. Gero vakaro.